Chers collègues, je vous propose de commencer parce que nous avons. Mėly kolegos, siūlau pradėti darbą, nes mūsų laukia labai įtemptas svarbus darbas, taigi nereikėtų labai smarkiai vėluoti ir tai po 90. Taigi, pagal darbo tvarkę esu gavusi kelius prašymus, kad būtų sukeisti darbo tvarkės punktai. 16 punktas, kaip prašo ponas Kasa, Mm, dėl vidaus rinkos, kad būtų perkeltas į kitą posėdį. Tvarkaraštis taip pat yra pakeisti, taigi bus balsuojama dėl nuomonės projekto e, MPLU komitete balandžio mėnesį. Taigi, na, galėsime prisitaikyti prie pagrindinio komiteto. Toliau Jazlovėski pranešimas ir. Ka, uh, Dėl komandiruotų darbuotojų 19 punktas ir 38 punktas dėl pagalbos neturtingiausiams yra sukeičiami vietomis. Taigi 18 svarstysime vietoj 19. Moran Šartie pranešimas. Čia mes pradėsime darbą rytoj. Visų pirma, įvertinsime du trilogus, dėl kurių jie yra pranešėję. Tai yra dėl elektromagnetinių laukų ir Europos socialinio fondo. Jei nebus prieštaraujančių, taip patvirtiname pakeistą darbo tvarkės projektą. Dabar noriu pasveikinti. Ne. Negaliu pasveikinti, nes dar neatvyko. Tiesiog noriu pranešti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Trečias darbo tvarkės punktas yra pakeitimų svarstymas dėl šešių a, nuomonių dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Sur euh, l'ensemble des décharges, nous avons Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo gavome 15 pakeitimų pateiktų pagal terminus, 4 dėl e, keturių MPL komiteto kompetencijos agentūrų. Tai yra OŠA, dėl jos keturi pakeitimai, vienas dėl Eurofond, e, du dėl CDFOP ir trys dėl ITF. Toliau 2000, dėl 2010 de, e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimo to bendro teksto vienas pakeitimas. Uh, Toliau dėl e, bendro biudžeto vykdymo patvirtinimo teksto, to bendrojo teksto, kaip aš jį pavadinčiau, keturis orį pakeitimus gavome, dėl trijų pirmųjų sutinku, bet dėl ketvirtojo būčiau prieš pirmąją dalį pasitarusi su komisija ir su pačia agentūra. Tai siūlyčiau dėl antros dalies žodinį pakeitimą. Pakartoja raginimą užtikrinti, kad atsižvelgiant į tinka įgyvenimą tvarka būtų, turi būti užtikrinta dėl asignavimus įpareigojimams tam, kad būtų išvengta nenormalios raidos, kuomet įsipareigojimai būtų išplėsti, tai yra ypač kaina kalba apie likusius neišmokėtus įsipareigojimus. RAL 6,5 procento sanglaudos fondo 2011 metų 65 procentai Dabar dėl CDFOP agentūros gavau vieną pakeitimą. Pono Ory. E, kalbama apie e, trūkumus e, planavime ir dar siūlo įsiterpti kritiką, bet man atrodo jį pernelik um, didelė dėl antro pakeitimo, dėl struktūrinių priemonių, kad jos galėtų um, atsižvelgti į dabartinę situaciją. Ponas Ory, um, man atrodo, to, ką pateikė, galėtų būti integruota. Aš dar siūlyčiau žodinį pakeitimą kad būtų galima tame tekste, bet taip pat ir kitame tekste, aš jį pateiksiu tik vieną kartą, įterpti tokį pasiūlymą. Todėl ragina, kad būtų geriau panaudoti įtraukti centro, panaudotos rekomendacijos, centro rekomendacijos ir praigumų stiprinimas, ypač tuo met, kai yra metinės augimo apžalgos yra rengiamos ir ekonominiai rodikliai. Komisija tai gali padaryti, tai, man atrodo, galime tokiu būdu suformuoluoti mūsų pageidavimą. Toliau dėl gyvenimo sąlygų gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo. E, Siūloms tokį žodinį pakeitimą pabrėžė 2011 metų padarytą fondo indėlį pasiekiant 2020 metų Europos strategijos tikslų ir ypač pagrindinės iniciatyvos dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų, pramonės politikos dėl globalizacijos, Europos platformos kovai su skurdu ir MUF panaudojimo ir ragina geriau panaudoti e, fondo rekomendacijas ir toliau jau būtų tas tekstas, kurį aš jums pasiūliau ankstesnėme biudžeto vykdymo patvirtimo tekste. Toliau kalbant apie Europos um, darbo saugos ir darbuotojų sveikatos gerinimo agentūrą OŠA, aš žodinį pakeitimą siūlyčiau pradžioje pabrėžia, kad uh, geresnė e, darbo sauga, sveikata darbe gali prisidėti prie geresnio užimtumo lygio, dabar 69 procentai iki 75 procentų padidinant, kad tai būtų tikslas, kuris būtų išprieštas strategijoje 2020 metams ir toliau būtų tie patys susirūpinimai išsakomi, bet jau jie būtų priderinti prie šios agentūros darbo atvarkės. Ar norite, kad viską perskaityčiau? Ne, nereikia. Gerai. Dėl, e taip, dėl Europos mokymo fondo. Irgi turėčiau vieną žodinį pakeitimą? Ne, du, tris, atsiprašau. Uh, vieną žodinį pakeitimą tą pačią dvasę, kaip ir pakei, pateikiau dėl kitų punktų. Primena, kad ES strategija 2020 metams um, poveikis yra labai svarbus, taip pat ir potencialas yra ne vien tik tai mūsų valstybėms, bet ir kaiminystės valstybėms, tai leis sustiprinti jų pa, um, reformų pastangas, taigi ragina ETF fondų išplėtimą, kad būtų galima taip pat stiprinti ir žmogiško kapitalo raidą šalyse partnerėse, sveikina fondo ketinimus tęsti darbą su šalimis partnerėmis, pasiremiant pagrindinę iniciatyvą e, judantis jaunimas ir toliau, kad būtų geriau panaudoti ir taip toliau, kaip ir kitose pakeitimuose, dar du pakeitimai. Vienas yra Ori Čeba primena, kad tie vietiniai klausimai susiję su Italijos valdžia lieka neišspręsti, nors komisijos yra jau nekarta prašyta šias problemas išspręsti. Tai būtų apimta e, Alessandras Serkas pakeitimo. Ir čia, manau, reikėtų žodinio pakeitimo, kadangi akivaizdu. kad uh, kontrakto problema yra ne tik problema mm, su komisija, bet ir su buvinės valstybė, regioninė valdžia. Taigi reikėtų, aš teikiu žodinį pakeitimą, kad būtų galima viską išsiaiškinti toje srityje. Trečias yra ponios Harkin pakeitimas, su kuriuo aš galiu sutikti. Ten kalbama apie agentūros įsipareigojimus geriau tvarkyti savo išlaidas. Ir dėl paskutinės agentūros, tai yra mokymo agentūros, ne, ne, pir, atsiprašau, ne, čia eina kalba apie tą pagrindinį tekstą, kur kalbama apie veiklą, finansų valdymą ir kontrolę. Čia kalbama apie visas agentūras ir turime Jean Lambert pakeitimą, kuriame yra siūloma geriau organizuoti bendarbiavimą tarp atskirų institucijų. Ir aš siūlyčiau paremti šį pakeitimą ir dar pridurti žodinį pakeitimą, kur būtų išsakyti tie bendrėjai susirūpinimai, kuriuos aš jau išdėščiau um, dėl kalbėdama apie kitas nuomonės, ankstesias nuomonės. Taigi, jeigu jum tai dabar priimtina, aš dabar pasiūlyčiau pradėti bendrasias diskusijas, panas Odį. Dėkoju, ponė pirmininkė, neturiu iš tikrųjų daug ką be pridurti. Tiesiog priimu domėn, kad dauguma, daugumai pasiūlymų mūsų pirmininkė pranešėja pritarė Dėl kai kurių dar neaišku, kaip bus per balsavimą. Žodžiu, žemiau viską. Merci beaucoup. Um, a... Labai ačiū. Ar dar kas pageidautų pasisakyti? Panas Serkas. No, simplemente, señora presidenta, para decirle que nuestro grupo eh, está plenamente. Ačiū pirmininkė. Aš tik norėčiau pastebėti, kad mūsų frakcija visiškai pritarė pakeitimų pasiūlymams, taip kaip pristatyta, tai bus tik dar viena proga paremti atitinkamas agentūras, jos tikrai mums daug padeda įgyvendinant ES 2020 strategijos tikslus ir leidžia mums išbristi iš krizės. Dar tik pridursiu taip pat ir nuo savęs, kad mes pritarėm pakeitimams. Um, la komisija veut parler? O komisija Ar nori kažką pasakyti? Ne, jį pritarė mūsų nuomonėm. Mm, tai trys pagrindiniai dalykai dėl šio paketo, ką aš pasakyčiau, tai visų pirma, kad e, absoliučiai būtina e, dar labiau pagerinti darbą tarp komisijos ir šių agentūrų, nes iš tikrųjų turime keturias labai gerai dirbančias agentūras, labai kompetitingas agentūras ir labai tikrai mes paremtumėm visus tuos jų ryšius, o dėl Turino agentūros tos problemos dėl kontrakto buveinės įsikūrimo, kaip čia net nežinau kaip pavadinti. Tai yra dėl kontrakto su vietos valdžia, dėl buveinės suteikimo. Tai yra tikrai paradoksalus dalykai, nes vietos valdžia, atrodo, labai norėjo užsitikrinti, kad agentūra būtinai būtų jų teritorijoje. Dabar matome, kokios problemos, niekaip nesugebama iki galo užbaigti to susitarimo. Uh, Aš suprantu, aišku, kad eina kalba apie nacionalinę valdžią ir regioninę valdžią, ar regioninę valdžią ir nacionalinę valdžią, kad čia tie ryšiai, bet čia jau aišku tie vietiniai ryšiai, kurie neturėtų trukdyti mums priimti mūsų sprendimus. Kitas dar dalykas, ta, nerimas dėl CDFOP situacijos, dėl to, kad iki šiol e, nėra vis dar direktoriaus, jau keliari metai ta situacija tokia, tai man atrodo situacija yra nepriimtina. Uh, Bet, na, labai svarbu, kad mes išsakytumėm štai tokias pastabas. Dabar devintas punktas, nematau pono Bulion, ar jį kažkas pavaduoja. Labai gaila, jeigu niekas ne, jo nepavaduoja, jis yra nuomonės referentas dėl svarbaus dokumento, ar jis kažkuriame kitame posėdėje. Tai gal tada galime perėti prie dešimto darbo tvarkės punkto, tiesiog sparčiai taip um, ponios Jutas Steinruk um, pranešimas, nu, nuomonė. Uh, šešėliniai pranešiai, man atrodo, yra ponas Ory, ponas Benių. Štai, ponė Lambert, ponė Cubertoj prisijungs prie mūsų, taigi siūlo perėti prie dešimto darbo atvarkės punkto. Jutas Steinruk e, prane, nuomonė dėl direktyvos 25.2004 dėl įmonio perimo pasiūlymų taikymo ir mes turime kompromisinių pakeitimų. Štai pasiremiant tais pakeitimais, kurie buvo pateikti, 21 pakeitimas buvo pateiktas. Tai yra, atsakingas komitetas yra juridin, teisės reikalų komitetas ir um, ponas Linė yra pats pirmininkas, yra pranešėjas. Taigi suteikiu žodį Jutinai Steineriu. Ačiū. Turint galvoje anksčiau vykusią diskusiją, daugam mūsų atrodė, kad e, reikalas klostysis ne taip jau ir paprastai, kad bus sunku pasiekti kompromisus, bet po kai kurių pareiškimų, po, po pasiaiškinimų, dėl kai kurių ginčytinų klausimų iš tikrųjų pavyko padirbėti gana neblogai, sudėrėjome dėl septynių kompromisinių pakeitimų. Ačiū visiems kolegoms, kurie tikrai puikiai padirbėjo kartu. Ir dabar pranešimo projekto tekste labiau sustiprinamos darbuotojų e, teisės viena vertus, bet taip pat ir ekonomikos dalyvių. E, dėl darbuotojų teisų dar pakeitimas 31 ir 33 mums socialdemokratams pasirodė labai svarbus, kadangi turime be abejo e, perimant įmonę būtinai apsaugoti svarbiausia darbuotojus. O daugiau iš tikrųjų net nėra ką ir be, be pasakyti, nelabai nuomonės išsiskyrė po to jau, kai suformavome kompromisinius pakeitimus ir tikriausiai atitinkami kolegos dar patys pasisakys. Taigi reikalas nėra čia labai sudėtingas. Alors, qui demande... Monsieur Riche. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su tuo, ką tik išgirdom iš ponio Steinbrook. Iš pradžių mes šiek tiek nerimavome, nes atrodė, kad e, pasirinktas metodas nėra labai realistiškas. Taip, ten daug gerų ketinimų, darbuotojams. E, tačiau vėliau po dėrybų mums pavyko pasiekti bendrų sutarimų ir ten atsižvelgiama tiek į darbuotojų teisės, tiek ir kita vertus jis netampa kliūtimi verslui veikti. Taigi mums patinka kompromisai ir mes palaikome jas taip, kaip suformuoluota. Filibeniau. Norėčiau padėkoti pranešiai. Už iš tikrųjų labai konstruktyvų šešėlinį pranešėjų sutikimą ir labai pozityvius siūlomus kompromisinius pakeitimus. E, buvo tam tikrų esminių nesutarimų darybų procese, tačiau dabar pavyko iš tikrųjų rasti formuotės, kuris iš esmės mes galime palaikyti šešėlinių pranešėjų sutikime aš sutikau pritarti visiems skirius vieną kompromisams, man atrodo, nepritariu šeštajam ar septintajam punktui, neatsimant dabar. Iš tikrųjų, iš savo pusės mes padarėme daug nuolaidų ir tekstas iš esmės yra visiems primtinas. Tačiau A kompromiso, e, taip kaip jis dabar formuluotas, aš e, nepalaikysiu, kadangi nematau jame siūlymo toliau liberalizuoti ES taisyklės, reglamentus. Idėja, kuri ten skamba, kad liberalizavimas yra kažkoks tai neįgiamas procesas, man yra neprimtina. E, aš manau, kad reikėtų kalbėti apie tai, jog kiti tolesni pakeitimai Europos e, reguliavimo mechanizme turėtų būti tinkami ir e, pidenti, o ne tiesiog vertinti liberalizavimą kaip neigiamą reiškinį. O šiaip jau, kaip sakiau, aš noriu padėkoti pranešėjui iš pozityvų požiūrį ir manau ir kitų frakcijų vardu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, kom... Komisija. Ko, komisija galvoja, kad tie pakeitimai yra geri, bet jau jos nėra čia, tai suteikiu žodį atgal pranešiai. Eine kurze Anmerkung zu meinem Vorredner. Kelios trumpos pastabos dėl to, kas buvo pasakyta kolegų. Mm, be abejo, viskas teisinga bet e, taip pat reikėtų turėti galvoje ir liberalizavimo Europoje likščionės pasiekmes. Ir labai svarbu pabrėžti, kad darbuotojai mums turėtų rūpėti labiausiai mums dirbantiems užimtimo ir socialinių reikalų komitete. Nes per pastarosius kelis dešimtmečius vykusios liberalizacijos bangos tikrai beveik visos turėjo neigiamų pasiekmių, praktiškai nėra tokių, kurios tų pasiekmių neturėjo. Uh, tokio poveikio ir dėl to reikėtų numatyti būtinai pirmiausia ypatingą darbuotojų apsaugą. Bien, alors, dans ces conditions, euh, nous pourrons. Tai tokiamis sąlygomis galime balsuoti rytoj dėl šios nuomonės. Juridinių reikalų komitetas e, kovo 19 dieną priims sprendimą. Tai mūsų pranešėja galės e, Teisės reikalų komitete po mūsų rytos balsavimo ginti mūsų pozicijas. Dabar prašysiu visų dalyvauti pranešėjų, šešėlinių pranešėjų posėdį Teisės reikalų komitete. Kol kas tai nėra mūsų nustatytas įtraukta, tačiau man atrodo, tai yra vienintelis būdas uh, užsitikrinti, kad ir mūsų nuomonė būtų atsižvelgta, kai tą nuomonę patvirtiname, labai svarbu, kad mes vyktumėm į tuos posėdžius ir juose uh, atstovautumėm tai nuomonė. Ponas Bulion nežinau, ar jis ateis ar ne, Mm, nežinau, ar tai yra normalu, kad o, visas komitetas turi jo laukti, 20 po buvo numatyta svarstyti jo punkto, dabar jau yra pusė dešimt. Nežinau, maksimaliai dvi minutės gal galim laukti. Abe, ah, voilà, madam Irš. Štai ponia Irš atėjo. Pone Maranš Šartie, jūs norite pristatyti gal trilogo situaciją dėl elektromagnetinių laukų? Bien sûr, merci. Donc, attendez, attendez. Alors, c'est le point... Un peu formellement... Ne... Tiesiog formaliai pristatysiu dėl to, kad mm, daromi įrašai, tai galvojant apie ateitį. Dabar 41 punktas yra dėl e, nuomonės keitimosi, dėl trilogo, dėl direktyvos, dėl elektromagnetinių laukų poveikio pranešiai sutikiu žodį. E. Ačiū pirmininkė, noriu informuoti visus mūsų žimtumo komiteto narius, e, kaip tas trilogas vyksta po pirmo sutikimo, kur užmėgsti kontaktai e, sausio mėnesį, nebe, nebeprisimenu tiksliai dienos, e, buvo pajusta tam tikrų sunkumų, turint omenyje, kad e, taryba turėjo įsigilinti į tas problemas, tas problemas, kurias, kurios sudėtos į tą naują direktyvą, atsižvelginti tai, kad yra labai techniniai dalykai. Uh, Taigi pirmas e, trilogas įvyko vakar vakare. Šiame pirmame trilogo sutikime mes daugmaž apibrėžėme, kokie būtų patys svarbiausi klausimai, dėl ko mes visi sutarėme. Tai yra, kad labai svarbu yra laikytis užimtumo socialinių reikalų komiteto darbo metodų. Pone pirmininkė, norėjo, kad jau rugsėjo mėnesį pradėtumėm darbą su pakeitimais, kad mūsų tekstas prieartėtų prie tarybos teksto, kuris labai keitėsi, kai pirmininkavimą perėmė kita, vis kita valstybė. Iš tikrųjų labai sudėtinga, kai e, rotuoja e, pirmininkaujantį valstybę taryboje, išlaikyti nuoseklumą. Uh, Ir vis, mes nustatėme vis tik tai vertinę savo pozicijas, kad yra daug bendrų a, pozicijų. O dėl ko mūsų pozicijos skiriasi? Iš, štai, pirmas dalykas. Tai yra a, ilgalaikio poveikio įvertinimas. Aš noriu Jums pasakyti, kad vakar taryba atvyko su ekspertu Mūsų darbo grupė iš tikrųjų jau buvo surengusi klausimus iš ekspertų, taigi buvo nuostabu, nes galėjome stopyti daug laiko. Taigi, mes sutarėme visų pirma dėl ilgalaikio poveikio apibrėžimo ir to stebėjimo, to budrumo, kurį turi parodyti komisija šio klausimu. Viskas tikrai buvo artima mūsų pozicijai. Mes galvojame, kad jeigu ilgalaikį poveikį galima įrodyti moksliškai, tai aišku, kad reikia imtis veiksmų europinių lygmenių. Antras dalykas. Um, perkelimo į, e, į nacionalinę teisę e, terminai. Reikia nepamiršti, kad šis klausimas varstomas jau ilgą laiką. Nuo 2004 metų mes pradėjome visą tą darbą, nes buvo direktyva, kurią buvo neįmanoma pritaikyti. Vakar vakare mm, tarybos ir komisijos pasiūlymai buvo numatyti treju, trejus metus perkelimui direktyvos. Mes dar nekalbėjome detaliau apie tai, bet e, mūsų pozicija tarp šešėlinių pranešėjų daugmaž tokia buvo vakar vakare e, pasiaiškinti, ar nebūtų įmanoma paspartinti perkelimo, kad būtų terminas dviejai metai. Vis tik tai tai yra mm, jau tas perkelimas kelis kartus padarytas. Nuo 2004 metų jau yra ta direktyva, kuri buvo nepritaikoma. Nepamirškime, buvo ir atitinkami terminai. Man atrodo, iki balandžio. Ne, iki 2013 spalio buvo terminas. Paskui jie e, buvo norima darbą pratesti dar iki 2014 metų. Mes galvome, kad tai labai blogas sprendimas, nes tuo met jau ir um, rinkimai bus visai ant nosės, taigi uh, tai bus labai prastas signalas visa tokia raida. Tad mes bandysime užsitikrinti, kad būtų dviejį metai skirti perkelimui. Kadangi e, tokie mūsų norai šiek tiek e, juos nustebino, jie gal ne visai su, įpratę dėl tokių dalykų, dėl tokio darbo, mes galvojam, kad vis tik tai būtų gerai galvoti apie praktinį gidą ir apie m, mm, patį perkelimą, kad tai turi būti suderinti dalykai, kadangi jeigu praktinis gidas, tos praktinės taisyklės bus pateiktos jau po to, kai bus pasibaigęs perkelimo terminas, tai jau jis nebeturės prasmės. Taigi mes galvojame, iki kovo 26 dienos reikėtų mm, tam tikrą planą parengti, per kiek laiko būtų parengtas toks praktinis gidas ir kada būtų tas perkelimo galutinis terminas. Uh, Tai pirmininkė, tiek aš nežinau, jeigu aišku, kitas pranešėjas jau atvyko, bet aš labai taip norėjau tikrai pristatyti tai, ką mes vakar vakare atlikome, kad kartu su jumis, su šešiliniais pranešėjais, vat, galėtumėm jums pristatyti tokią situaciją. Na, dėl to termino matysime, kiek bus įmanoma susidėrėti, ar išeis tuos dviejus metus užsitikrinti ar ne, gal kažkiek tai manevro laisvę reikėtų pasilikti. Panas Serkas. Pone pirmininkė, turiu pasakyti, kad mūsų pranešėja, ponė Rapti, tikrai stengiasi atvykti, bet kadangi buvo pakeisti šiek tiek darbo tvarkės punktai, nebegalės e, užsukti čia. Ir paprašė manęs kai ką perduoti, kaip ir ponė Moronšachtie jau kalbėjo, iš tikrųjų sustikimą reikia vertinti labai palankiai daug bendrų taškų radome ir tikrai galėjome džiaugtis puikiu bendradarbiavimu. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Taip pat buvo paminėti kai kurie atviri klausimai. dėl kai kurių terminų prancūzų kalba, ispanų kalba, jie gal kam, skamba kiek kitaip. Žiūrėsime, kai turėsime mokslinių tyrimų duomenis, tada jau bus konkrečiau dėl um, to ilgalaikio e, poveikio. Jau aštuonerius metus mes iš tikrųjų nagrinėjame šį klausimą, šią temą ir daug jau įvairių studijų tyrimų atlikta, tad gal e, nebereikia visko atidėti dar trejiems metams. Tai būtų vadinamoji Biblija, tiek senoji, tiek naujojos versija. Reikėtų dabar jau paspartinti procesą šiek tiek, kad e, pagaliau baigtumėm nagrinėti visus šios klausimus. Aš ir komisijos atstovams sakiau, kad abi e, didžiosios frakcijos e, parlamente laikosi tos pačios nuomonės ir tikrai reikėtų dirbti sparčiau. Tai labai svarbu. E, Ar dar kas iš komiteto narių norėtų pasisakyti? Ne? Norėtumėt? Prašom. Ponas Clark. Yes, thank you, Madam President. It's a question. Ačiū, ponė pirminkė tai bus klausimas. Aš peržvelgiau pakeitimus ir originaliuose pakeitimuose kalbama apie um, radiacijos poveikį. Ten kalb... Apie radiacijos poveikį akies lėšiukui buvo kalbama apie 50 milisivertų. Toliau kitame pakeitime buvo kalbama apie 100 vėliau vėl užsiminta apie 50, o dar kitame pakeitėme 15 e, milisievertų. Taigi vis dėlto aš pasimečiau, koks yra galtinis siūlomas uh, kiekis. Ar kolega, jūs kalbate tikrai apie ponios Manšatie pranešimą apie elektromagnetinį lauką? Aš atsiprašau, kadangi pranešėjus nebuvo e, salėje, tai mes šiek tiek perstumdėme darbo tvarkę, dabar kalbame apie 41 e, darbo tvarkės klausimą. Suteiksim žodį, kai grįšime prie jūsų paliesto klausimo. Ar komisija nori ką nors pridurti dėl trilogų? Ar norite ką nors pasakyti apie savo geranorišką požiūrį į gyvendinimą ir perkelimą? Je pense que la, la position de la commission. Ačiū pirmininkė. Komisijos e, pozicija e, buvo išsakyta vakar triloge. Aš galėčiau tik tai pakartoti, kad e, mes taip pasi, stengsimės atsižvelgti į parlamento išsakytą susirūpinimą ir tai, kad jūs pageidautumėt spartesnio gyvendinimo. Uh, vis tik tai reik, mūsų požiūris būtų toks, kad taip, tikrai direktyva yra priimama su dideliu vėlavimu, taip, tikrai jau ilgai vyksta diskusijos, tačiau vis tik tai, um, na, jeigu uh, vis tik bus nuspręsta, kad reikia trejų metų tam, kad būtų tinkamai gyventa ta direktyva, na, tai gali taip gal ir būti, kad gal tikrai reikės tų trejų metų, bet mes tikrai stengsime atsižvelgti į uh, parlamento poziciją, vis tik tai primenu, kad juk tai bus darybos. Pone Moran Šartie. Kolegijų. Ačiū pirmininkė, dėkoju pasisakiusiems kolegoms visiems, kas dirbo šiais klausimais, kurie mus palaiko ir dirba toliau. Aš tik tai noriu priminti visiems kolegoms, kad visas tas mm, sutaupytas laikas rengiant e, šią direktyvą buvo sutaupyta būtent parlamento dėka, dėl to, kad yra iš mūsų pusės taikomi efektyvūs darbo metodai. Taigi, manau, mes, pirmininkė, tokiu būdu turime teisę būti ir reiklesni mūsų dėrybų partneriams. Manau, kad jūsų pozicijai pritars dauguma komiteto narių, taigi mes galime reikalauti, kad iš tikrųjų būtų perkelimas per dviejus metus metus padarytas, kaip kad komisija iš pradžių taip ir buvo planavusi. E, aišku, tai yra labai techniniai dalykai, e, kurie išdėstami teisės akte. Reikia turėti omenyje vis tik tai, kad eina tai kalba apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Taigi, tai yra svarbus ir skubus klausimai, tad reikėtų apie dviejus metus galvoti. Kovo 26 dieną jau bus svarstymas, tai, tvirtinimas, taigi labai svarbu, kad galėtumėm į antrą tą trilogą jau ateiti su savo pozicija. Ta, toliau grįžtame prie mūsų įprasnės darbo atverkės, nes panas Bulan jau atvyko ir galime dabar kalbėti apie jo parengtą nuomonę, kuri yra teikiama vystimosi komitetui dėl Europos savanoriškos humanitarnės pagalbos korpuso ES um, Europeit pagalbos savanoriai įsteigimo. Pone Strifler yra pagrindinio pranešimo rengėja. Yra penki kompromisiniai pakeitimai pateikti ir 44 pakeitimai buvo pateikti bendrai visų kolegų. Ačiū pirmininkė, aš labai atsiprašau visų pirma dėl mano vėlavimo, bet turėjau kalbėti apie Prancūzijos ir Rumunijos medikų situaciją. Labai atsiprašau dėl vėlavimo. Dabar dėl um, Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso, Europe aid pagalbos savanorių steigimo. E, čia reikia turėti omenyje, kad yra tikrai katastrofiška humanitarnio darbo um, situacija, taigi e, toks um, pagalbos korpusas leis sustiprinti ES indėlį, darbą šioje srityje. Yra 69 pakeitimai pateikti, aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie labai aktyviai dalyvavo rengiant. Um, šią nuomonę ir formuojant kompromisus, ypač dėkoju socialistams, liberalams ir žaliesiems, mes sugebėjome sudaryti penkis kompromisinius pakeitimus ir vieną žodinį pakeitimą. Taigi, šiuose kompromisuose mes sudarėme konsensą dėl personalo atrinkimo ir apmokymo, kad jie galėtų prisitaikyti prie krizinių situacijų, atinkamai dirbti juose ir per tuos pakeitimus mes sugebėjome užtikrinti, kad tikrai būtų kokybiškas apmokymas, kad būtų tas susitarimas sudaromas tarp savanorių e, komisijos ir siunčiančios, priimančios organizacijos, kad viskas atitiktų visų šalių interesus, kad visos teisės būtų ginamos. Toliau dėl savanorių atrinkimo atrinkimo taip pat e, svarbus dalykai. Mes norėjome, kad būtų užtikrinta testinio mokymo galimybė, kad ta patirtis sukaupta per jų darbą e, teikiant tą humanitarinę pagalbą būtų įvertinta kaip e, stažuotė, kad po to jie galėtų geriau ieškotis kito darbo kad tai būtų įvertinta. Tai toks būtų kompromisų, kompromisų pakeitimų, tokia būtų esmė ir aš dar kartą dėkoju visiems. Antigonį pap... Pane Antigonė Papadopolo. Po to, pane Harkin. E, Ačiū, pane pirmininkė, mes e, visapusiškai paremtume pasiūlymus, visas tas idėjas, kurias ponas Bulan siūlo, siūlo savo tekste. Ir e, iš tiesų buvo pasiekta gerų kompromisinių variantų dėl, pavyzdžiui, mm, savanorių e, mokymų ir taip pat vertinimo, dėl didesnės apsaugos jiems skiriamos ir e, pasitelkimas turimos patirties NVO kontekste. Tikrai geri kompromisai ir aš visus tik tai raginčiau kolegas balsuoti už tuos kompromisinius pakeitimus ir manau, kad Ir, ir norėčiau padėkoti ponui Bulan už tikrai vaisingą bendradarbiavimą. Much, I... Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešiai už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad mums pavyko susitarti dėl penkių kompromisų. Ir dabar, kai žvelgiu šią nuomonę, na, iš pradžio mes labai jautriai galvojame apie tos savanorius, apie galimas aplinkybės, kurios jie gali atsidurti, kada jie siekia vieno ar kitokio apmokymų. Taip pat mes mėginame nagrinėti kitus aspektus, tokius kaip socialinės garantijos, socialinis draudimas na, ir e, pagalbos linija savanoriams ir panašiai. Na, iš tikrųjų, bandėme pasyti visas smulkmenas, kurių, kurios galėtų būti naudingos tiems, kas pasirenka būti savanoriais. Taip pat Buvo kalbama apie tai, kad e, savanoriams turėtų būti sudaryta galimybė toliau mokytis. E, be abejo, nes savanoriai e, tuo realiai pasinaudotų, tačiau tokia galimybė turėtų būti suteikta visiems. Aš manau, kad mes puikiai padirbėjome ir noriu padėkoti tiek pranešėjai, tiek kitiems šešėliniam pranešėjim už vaisingą bendradarbiavimą. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Atsižvelgiant į kolegų pasisakymą, ponė Bulan, ar jūs norite pasakyti? Nėra reikalo. Gerai. Tai tuo met priminsiu, kad dėl šios nuomonės balsuosime rytoj per balsavimų dalį. Ir 11 darbo tvarkės punktas, suteiksiu žodį nuomonės referentiai, po, referentiai poniai Nadijai Hirš kad ji mums pristatytų šį, šios kompromisinius pakeitimus dėl um, nuomonės projekto, dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenės ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Tai yra nuomonė, kurią mes rengėme už šį klausimą atsakingam komitetui, tai yra pilietinių laisvių komitetui. Čia Jena Albrecht yra pranešėjas. Natė Hirš dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik trumpą apžvalgą pateiksiu to, kas buvo iki šiol sutarta dėl kompromisinių pakeitimų. Ir iš karto dėkoju šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Jau vyko trys mūsų sustikimai ir kadangi žinome, kad tema tikrai gana kontroversiška, tai visi stengiasi laikytis maksimalių e, išsikeltų darybinių reikalavimų, bet vis dėlto rezultatas, manau, tikrai visiems priimtinas ir taip pat e, dėl tų kitų poros trijų pakeitimų dar sutarsime. Dėl juodųjų sąrašų pirmiausia. Čia tikslas be abejo aiškus, norime uždrausti tokią praktiką, kaip darbuotojai um, profsąjungose dalyvaujantis ar, ar kitose panašiose organizacijose yra tiesiog įtraukiami į juoduosius sąrašus ir dėl to mm, tampa pažydžiamesni. Dėl šito kompromiso sutarėme. Kitas dalykas, dėl kurio gal ne iki galo dar uh, viską suderinome. Be abejo, egzistuoja ta, tas disbalansas tarp darbuotojų ir darbdavių, bet vis dėlto norime užtikrinti galimybę e, darbuotojui su, duoti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jeigu jam, pavyzdžiui, dėl to kyla kokiu nors um, teigiamų um, pasiekmių tarkime, jeigu tai susijęs su um, profesinė e, pensija, jeigu su vaikų e, priežiūros įstaigomis, ką nors turi bendra. Tada turi būti galimybė numatyta duoti tą sutikimą tvarkyti duomenis. Toks pats tikslas, tikslas yra ir C kompromisinio pakeitimo, D pakeitimas susijęs su pačiu duomenų priežiūros e, apsaugos pareigūnu. Mes tiesiog norim dar kartą uh, aiškiai atkreipdėmėsi į tai, kad e, yra numatyta jam e, apsauga nuo atleidimo, kad jis tikrai galėtų tinkamai eiti savo pareigas ir kad tikrai prieiga būtų visiems darbuotojams sukurta tinkama, nesudėtinga. Dar esame šiek tiek papildę kompromisinį pakeitimą, tai yra dar vienas pakeitimas dėl to, kad e, E, būtų e, numatytos tam tikros dar nuostatos, e, dėl kurių pritarė darbuotojų mm, atstovai. Toliau kitas pakeitimas, dėl kurios laukiame įvairių nuomonių. Dabar skaičius, dėl kurios sutarta yra 250 Žiūrėsime, kaip seksis dar dėl to dėrėtis Libė komitete. G. Susijęs su 124 konstatuojama dalimi. E, čia iš tikrųjų yra atspindima aš, e, tas pats, kur, kas ir kitur, kad jautrus duomenys gali būti tvarkomi, e, E, ir išimtys kai kurios nuo minimalių reikalavimų gali būti leidžiamos, jeigu yra sutarta dėl to tarp socialinių partnerių. Tai apie tai kalbama 124 konstatuojamoje daly ir atitinkamai G kompromisinėme pakeitime H. Toliau dėl domenų perdavimo tarp įmonių ir taip pat ES viduje, nes e, režimas atskirai numatytas duomenų perdavimui už ES ribų yra penktame skyriuje. Toliau į kompromisas. Eina kalba apie deleguotą į aktą e, susijusi su techninių standartų gyvendinimu. Mes jį traukėme į čia, kadangi svarbu buvo, jog būtų atsižvelgta ir į kaštų ir uh, E, naudos pusiausvyrą tinkamo. J dabar jau kompromisas. Jis susijęs su K kompromisu. Iš tikrųjų, kertiniai dalykai pagal J kompromisą numatoma valstybėms narėms galimybė e, papildoma remtis šiuo e, reglamentu, nes šiaip jau žinome, kad valstybių narių kompetencija E, yra duomenų apsaugos klausimai ir vis dėlto kai kurių lankstumo elementų valstybės narės pageidavo turėti. Be abejo, būtume norėję pasiekti ir, ir, ir žymiai liberalesnę sistemą, tačiau na, taryba nenorėjo atsisakyti to tokio reikalavimo savo. Dar numatėme taip pat galimybę taip pat remtis ir kolektyvinėmis sutartimis, kad ir jų kontekste šios nuostatos galiotų, dar dėl vertimo buvo iškilę kai kurių klausimų, bet dabar jau viskas išsiaiškinta. Dėl ko dar reikėtų sutarti, tai yra tai, ar galima taikyti žemesnius reikalavimus, standartus, negu kad numatyta šioje, šiame tekste, jeigu yra, pavyzdžiui, atitinkamo pobūdžio kolektyvinis sustarimas sudarytas įmonės lygmenių arba, pavyzdžiui, visos profesijos lygmenių. Pavyzdys galėtų būti, kai įmonė leidžia naudotis ir privačiais tikslais asmeniniu dar, darbo mobiliuoju telefonu, tai gali būti, pavyzdžiui, su įmonė sutariama, kad jeigu pametamas tas telefonas, tai tada ištrinami duomenys visi ir be kita ko įskaitant ir asmeninius. Ir tada, mm, jeigu darbuotojai su to sutinka, tai priemonė e, išlieka tikrai veiksminga, nes, nes yra tos tam tikros sąlygos ar kriterijai čia numatyti tik su sąlyga, kad yra kolektyvinė sutartis. Dabar J kompromisą aptariau ir pereinu prie K. Dėl minimalių standartų. Pavyzdžiui, ir dėl to, kad darbuotoją reikia būtinai informuoti apie tai, kad tvarkomi yra jos mens duomenys, e, kad, e, pavyzdžiui, draudžiamas slaptas e, stebėjimas videokameromis ar akustinis stebėjimas taip pat. Jeigu tai daroma, tai būtinai reikia informuoti apie tai darbuotojus. Pavyzdžiui, negalima darbuotojų stebėti persirengimo kambariuose ir panašiai. Dėl įvairių um, tyrimų duomenų perdavimo irgi užsimename ir tik tai klausimas, kiek tai gali būti panaudotas sveikatos. Uh, prevenciniais tikslais įvairiais. Čia aktualu būtų kalbėti apie elektroninį paštą ir apie kitas gal susiekimo priemonės, bet jau labiau mm, privati sfera su to susijusi. Tai dėl to rytoj balsuosime. Daug yra labai pakeitimų pasiūlymų susijusių su deleguotais aktais. Aš kaip pranešėjas siūlyčiau juos iš principo atmesti ne dėl to, kad manyčiau, jog nereikia apie tai kalbėti, bet vis dėlto komitete uh, reikėjo tiesiog dar peržiūrėti kai kurias pakeitimų grupės, um, jas tarpusavį ir man atrodo, tas darbas jau yra padarytas, nebereikia to kartoti ir čia. Ačiū visiems už puikų darbą, tikiuosi rytoj bus rastas kompromisas. Ir manau visiems aišku tai, kad tikrai nepasiekėme ar nepasieksime tobulo sprendimo, bet tai vis vien jau bus žingsnis tinkama linkme. Ačiū. Uh, Jean Lambert. Jean Lambert. Um, thank you uh, to. Ačiū pranešiai. Ir tikrai mes labai puikiai bendradarbiavome, vyko geros diskusijos iš esmės, sutarėme dėl kompromisinių pakeitimų, taigi mes ketiname palaikyti didumą kompromisinių pakeitimų, įskaitant ir K pakeitimą, kuris tik buvo paminėtas, kur kalbam apie sveikatos ir saugos darbo vietose e, aspektus susijusius tam tikras duomenimis. Mes išvelgiame problemą kaip pranešė minėjo mm, tam tikrose sėdise, viena iš jų tai būtų lankstumo laipsnis, kurį reikėtų steigti e, e, socialinių partnerių sutarimams. Ar turėtų būti išlaikomi tam tikri standartai taisyklėse, reglamentuose, ar turėtų būti leidžiamas ir nukrypti nuo tų standartų. E, formuluotė, kuri buvo naudojama, e, buvo, kad jie neturėtų pakirsti šių e, standartų reikalavimų. Taip pat mes manome, kad na, sustarimai tarp socialinių partnerių neturėtų būti kažkokie tai švelnesni, mažiau ginantis darbuotojų teisės negu e, reglamentas. Todėl tai mums yra sunku priimti šitas sėdis mums iš tikrųjų kelia problemų. Taip pat buvo paminėta deleguoti aktai. Čia mes pritartumėm pranešėjos pozicijai dėl deleguotų aktų. Ir e, siūlytumėm palikti tai svarstytelybę komitetui. Kadangi e, jis kaip ir e, matys pilnesnį paveikslą visų galiojančių reglamentų ir žinos, kas primtina, kas ne. Kalbant apie deleguotus aktus, e, apie tai jau kalbama pirminėme pasiūlyme, kurį patikė Libio komitetas, yra siūlymų išbraukti tam tikrose sritise galimybę taikyti deleguotus aktus. Tačiau mes palaikytumėm pranešėjos e, poziciją, kad iš tikrųjų reikėtų tiesiog pritarti lybę komiteto poziciją tada, kai jie matys bendrą viso pasiūlymo rezultatą. Ačiū. Uh, Monsieur Serkas, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Ponas Serkas, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ir gal ponas Sukaranu. Thank you, Madam Chair. Pirmiausia, ponas Sungurianu. Um, Ačiū, aš turėčiau padėkoti ponė Heršin, taip pat e, šešėliams pranešėms. Na, darybos vyko intensyviai. Mes, sakyčiau, pasiekime solidžių kompromisinių sutarimų. Kalbant apie EPP frakciją, mes palaikysime visus kompromisinius sutarimus, nebeturime prieštaravimų dėl kompromisinių pasiūlymų. Taigi noriu dar kartą padėkoti ir tikiuosi, kad dokumentas bus palaikytas, jam bus pritarta. Pane Sarkas ir po to pane Bakantelė. Na, aš taip pat norėčiau padėkoti ponė Hirš kadangi jinai iš tikrųjų nuveikė svarbų darbą. Jinai buvo labai atvira klausimams, kuris kelia mano frakcija, todėl mes e, esam siekia palaikyti šį pranešimą. 14.104 e, e, mums nebus primtini, mes jų nepalaikysime. Tačiau dėl BRC galite tikėtis mūsų palaikymo, nebent būtų pasiekta dar kokiu nors kompromisu, dar kokiu nors e, pozicijos artėjimu. E, tačiau šiaip jau mes labai pozityviai vertiname šį pranešimą. Iš tikrųjų, darbuotojų teisų unikalumas e, tiek europinėme kontekste, tiek atskirų sustarimų kontekste bus akcentuojamas, bus pripažįstamas ir tai yra labai svarbu. Pone ponia Makinė. E, e, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų nuveiktą darbą ir taip pat už bendradarbiavimą, kuris vyko su mums visais. Iš tikrųjų buvo atsižvelgta į daugelio skirtingų frakcijų išsakytus pageidavimus ir galų gale manau, kad kompromisai buvo pasiekti tikrai puikus. E, jau ko gero sakiau tai anksčiau, tačiau vertinant iš mano frakcijos pozicijų, mes esame įstikinę, jog esmė šio reglamento būtų sudaryti aiškesnės sąlygas verslui, kad jie aiškiai žinotų, kokių sąlygų turi laikytis, e, apsaugodami asmens duomenis. Ir jei šis reglamentas taip pat įtrauks skirsnį, nurodyti 82 punkte, dėl užimtumo, tai vėlgi turėtų būti labai aiškiai išdėstyta, e, ko mes tikimės iš valstybių narių, tačiau neturėtumėm per daug detaliai e, dėstyti visokiausių sąlygų. Neturėtumėm e, sunkinti gyvenimo ypatingai mažosiams, didiems įmonėms, kurios nebūtinai turi specialistų, teisininkų ir kurie galėtų labai detaliai įsigilinti šios dokumentus. Taip pat turėtumėm atsižvelgti tai, kad daugelį valstybių narių jau veikia pakankamai sklandžiai veikia statymai, kalbantis apie domenų apsaugą. Ir labai svarbu, kad šis reglamentas neapribotų tų priemonių, kuris jau taikomas valstybės narėse. Taigi turime užtikrinti deramą lankstumą. Na ir taip pat mes sutarėme, jog reikia aukštų standartų, reikia sukurti struktūrą, kur leistų kitom valstybėm narėm, kurioms dar nėra, kurios dar nėra parengusios tinkamų domenų apsaugos mechanizmų, e, galėtų primti tokias nuostatas. E, mes esam pasirengę palaikyti didumą kompromisų, vieną kitą galbūt mes e, nepalaikysime. Pavyzdžiui, K kompromisas. Mes neturime problemos dėl paties principo, tačiau formuluoti mums atrodo pernelyg apribojanti. Pavyzdžiui, D par straipą, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip tai būtų galima e, pritaikyti bankams, kurie stebi, kad nebūtų sukčiavimo atveju. E, kompromisai E ir F. Na, mums atrodo, kad ne užimtumo komitetas turėtų nurodyti skaičius, tai turėtumėm palikti libę komitetui. Tačiau visai pasakius, vėlgi e, pridursiu, kad mes e, su džiaugsmu palaikysime didumą kompromisų ir noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Jei daugiau norinčių pasakyti nėra, tai tada pranešiai suteiksiu žodį. Ne, jį nepageidauja daugiau žodžio, tai gerai. Tuomet um, balsuosime irgi rytoj, o e, komitete pagrindinėme svarstymas balandį. Tikėsimės, kad jie atsižvelgs į mūsų nuomonę. Baigėme 11 punkto svarstymą, tuomet pereiname prie 12 darbo atvarkės punkto. Čia nagrinėsime kompromisinius pakeitimus, kurie yra pateikti kolegos Šogor pranešimui dėl Europos demografinės statistikos. Prašom, kolega, jums žodis. Thank you. I will speak. Ačiū. Leidžiu, kalbėsiu vengriškai. Mėly kolegos, jūs turbūt atsimenta, kad e, bus tarta reikalingas techninis pranešimas. E, Europai reikia iškių domenų dėl demografijos Ir mm, aš tada su e, vienas iš nedaugelio įsitikinusi, jog iš tikrųjų šis dokumentas gali turėti labai rimtų pasiekmių, ypatingai taryboje, kadangi e, mm, balsavimai nuo 2010 metų vyko būtent pagal balsų svorio pasiskirstimą. E, sakyčiau, kad gali būti netgi nenumatytų pasiekmių. Ir tai ne visiškai atitinka Europos dvasę. Nes turime ir vidurio Europos valstybės, ir Portugaliją, ir Ispaniją, ir Baltijos šalis, kurios gali nukentėti nuo šitų duomenų tokio interpretavimo. E, buvo pateikta pakeitimų, kai kurie iš jų man pasirodė neprimtini, nes siekis yra, kad būtų visur, visose Europos valstybėse narise e, taikomi vienodi standartiniai demografijos vertinimo indikatoriai ir šie indikatoriai, šie rodikliai turėtų tarnauti įvairiems tikslams nes dabar aš matau, kad įvairių valstybių narių interesai išsiskiria. EFKO komitetas jau balsavo, jie įsitikinę, kad išskirtinis atvejais e, valstybės narės galėtų balsuoti pagal kvalifikuotą balsų daugumą ir galėtų remtis taip pat kitais metodais ir taip pat galėtų pateikti savo duomenės remdamėsi kitais metais. Tačiau labai svarbu priminti taip pat, kad turime antrą ir trečią šio dokumento straipsnius ir pagal juos Europos komisija, tiesą sakant, e, gautų skirtingus duomenis Taigi labai svarbu užtikrinti testinumą, kadangi jeigu nebus testinumo, be abejo bus teisminiai procesai. Mes e, taip pat esame suteikę pritarti komisijos pasiūlymams dėl bendrųjų demografinių rodiklių skaičiavimo. Tačiau jeigu tai bus e, naudojama kvalifikuotos balsų daugumos užtikrinimu, tai bijau, kad e, e gali nukentėti ES idealai, nes mes pirmiausia turime siekti solidarumo. E, Na taip pat galiu pasakyti, kad man kelia nerima tam, tikri, tam tikros apibrieštis, tam tikros naudamas savokos antrojo trečiojo dalyje, labai svarbu būtų iš naujo peržiūrėti šios duomenys. Ir taip pat ketvirtasis straipsnis man kelia nerima, kuriame kalbama apie bendrus demokratinius rodiklius naudojamus e, europiniams tikslams. Aš manau, kad čia vėlgi turime taikyti tarptautinius standartus, e, demografiniai rodikliai turi būti skaičiuojami pagal šios standartus, tuo tarpu ketvirtajame straipsnėje E, mes matome formuluočių, kurios kelia nerimą. Labai svarbu būtų vadovautis tą logiką, kurią aš tik pristačiau ir turime užtikrinti e, turime atsiminti, kad Europoje e, taip pat yra asmenų, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Tai gali turėti ir jiems labai rimtų pasiekmių. Na ir visas klausimas, ar šis pranešimas bus Tai yra, kaip sėkmingai toliau gyvos ES, gali priklausyti nuo to, ar bus atšvilgta į tai, kas įdėsi šiame dokumente. E, taip pat ir gyventojų migracijos e, procesai gali prisidėti prie atinkamos politikos sėkmės arba žlugimo. E, turime nepamiršti, kad egzistuoja tam tikras ES preferencinis principas, kurio neturime pažeisti. Uh, Labai svarbu, kad e, žmonės gyventa savo šalise, e, galėtų pasinaudoti tomis teisėmis, kuris joms suteikia mm, ES, tai yra jie gali persikelti kitą valstybę, apsigyventi ten. E, ir mes manome, kad esame tam tikrų savokų, tam tikrų koncepcijų, kurios turi būti vienodai traktuojamos Europos Sąjungoje. Dabargi matome tam tikro piknaudžiavimo, tam tikro laisvo interpretavimo. Aš manau, kad iš tikrųjų e, būtų neprimtina, jeigu būtų mėginama subjudyti tas valstybės, kurios, e, iš kur žmonės išvyksta ir tas, e, kurios atvyksta. Na taip, mes suprantame, kad šitas dokumentų paketas yra gana kontroversiškas. Šiuo metu nėra patikta jokių kompromisinių pakeitimų. Taigi, jeigu jūs norėtumėte dar ką nors pridurti šio klausimu, tai suteiksiu galimybę pasakyti dabar. Pirmiausia, ponia Bastos. Lūsyve. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai Saba Sogor už tai, kaip ryštingai ėmėsi šių klausimo sprendimo. Tikrai ačiū jam už pasišventimą šiai temai ir vertinant ir politinį požiūrį, tai tikrai labai opus klausimai ir gali turėti poveikio ar pasiekmių kai kurioms valstybėms narėms rimtų. Portugalija, pavyzdžiui, yra viena iš tų valstybių narių, uh, kurioms galėtų, kurios galėtų nukentėti nuo šio pranešimo iš esmės, jeigu nebus e, priimtos kai kurios prevencinės ar apsauginės priemonės. Ir e, norėdama užkirsti tam kelią, pateikiau kai kurių pasiūlymų dėl pateik, pakeitimų e, kartu su APP kolegomis. E, čia daugiausiai kalbu apie Rysabą. Ir kas svarbiausia būtų, kad taryboje reikėtų rasti kvalifikuotą balsų daugumą nuo 2014 metų ir balsavimas pagal kvalifikuotą daugumą turėtų būti e, tvirtinamas pagal gyventojų narių skaičių valstybėje narėje deklaravusių gyvenamąją vietą. Čia yra siūloma e, tekste, pavyzdžiui, pilietis e, terminą, keisti gyventojų. Ir, ir tai yra labai aktualu, pavyzdžiui, toms šalims, e, kurios patiria imigracijos bangas šiuo metu dėl ekonominės krizės. E, nes emigracija ir imigracija kyla dėl įvairių socioekonominių priežasčių, kurių nelabai gali sukontroliuoti. Ir dėl to Ir sukasi kalba apie tą balsavimą kvalifikuotą balsų daugumą. Pranešiai pavyko pasiekti būtent tą rezultatą, e, kurio ir siekė. Tai yra dabar jau bus prisiderinta prie dabartinio konteksto. E, Ačiū. Turiu pasakyti, kad manęs labiau stebina šitas dokumentų paketas, nes kiek aš žinau, jau kurį laiką galioja Lisabono sutartis. Sutartis buvo keičiama mažiausiai tris kartus, tačiau ne viena narybė, valstybė narė nekvestionavo joje įtvirtintų balsavimo principų. Galbūt, laikantis tam tikros statistikos, ir galima būtų kvestionuoti tai, ką valstybės narės patvirtino pasirašydamos stojimo į Europos Sąjungos sutartį arba Lisabono sutartį, tačiau nemanau, kad tai būtų gera praktika. Pone Papadopilo ir po to pone Harkin. Uh, Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus dokumentų paketas ir taip pat jis yra gana kontroversiškas. Mes daug laiko praleidome diskutuodami e, apie tai, ką ponė Basas tik kalbėjo, tai yra kvalifikuotos balsų daugumos klausimą. E, aš galėčiau palaikyti pakeitimą, kadangi iš tikrųjų yra nuogastavimų, kad e, rytų ir vidurio Europos valstybės gali e, būti paveiktos neigiamai, tačiau tai ne mūsų vaidmuo. Labai svarbu būtų užtikrinti tiesiog, kaip gauti patikimus statistinius demografijos duomenis, e, kurios teiktų visos 27 Europos Sąjungos valstybės narės, kurios būtų galima palyginti ir kurie būtų patikimi. Nes, e, kaip buvo minėta, iš tikrųjų procedūrose trūksta tam tikro nuseklumo. Tai yra trūksta nuseklumo, kaip surinkami statistiniai duomenys ir kartais, jeigu lyginate statistinius duomenys e, ir procedūras vienoje valstybėje su kita valstybė, e, tai paaiškėja, kad skirtumai yra gana ženklus. Taigi labai svarbu būtų mm, vis dėlto patvirtinti šitą dokumento paketą ir parengti kompromisus. Dėl šito klausimo E, nuomonės, tiesą sakant, per daug nesiskyrė, tačiau e, pranešėjas e, panaudojo daug terminų, kurie netitinka tarptautinių primtų terminų. Buvo kalbama, pavyzdžiui, apie naujuosius regionus. Tai netitinka, vadinamą, NATS deklaracijų, kurios patvirtintos tarptautiniu mastu. Taip pat yra daug kitų prieštaringų dalykų, kuris pasiūlė pranešėjas. E, e, e, social, Socialistų demokratų frakcija intensyviai kalbėjo su taryba. E, na ir mes e, bandome pragmatiškai žvelgti. Tai yra, pirmiausia, neturime keisti jokių savokų, kurios yra minimas ir tvirtintos e, antrajame straipsnėje, nei e, dėl gyvenamos vietos, nei dėl pilietybės. Turime laikytis tarptautiniu mastu primtos gyvenamos vietos savokos. E, iš tikrųjų mes nesiekiame pakeisti reglamento. E, ketvirtasis straipsnis kalba apie trūkstamus duomenys. Mes neturėtume be abejo skatinti vien tik kažkokios apilgimysės tai ir e, priešpastatyti jos pilietybei Taip pat e, nemažai kitų pasiūlymų, kas pateikė Vansodavar, e, bijau, kad sujauktų daugybę kitų reglamentų ir e, sukeltų grandinę reakciją, kadangi jis siūlo, jisai teikia tam tikras savokas, tam tikras apibrieštis, kurios nėra visuotiniai primtinos, jis nenaudojamas kitose dokumentuose, kurios yra priemusi taryba ar komisija. Taigi aš manau, kad turėtumėm siekti kompromiso. Aš, kaip šelnė pranešėjai atstovaujant SD e, frakcijai, pateikiau keturis pakeitimus ir aš labai tikiuosi, kad iš tikrųjų, norėdami baigti svarstyti šitą dokumentų paketą, turėtumėm pirmiausiai paprašyti pranešėjų e, įsigilinti į dokumentus, nes esame daug e, kontroversiškų pozicijų, net ir toje pačioje, sakysime, EPP frakcijoje. E, nuomonės įsiskyrė, ne visi palaiko ponas Jobas idėjas. Ir aš manau, kad e, reikėtų grįžti prie šaltinių. E, pavyzdžiui, kad Junktinių tautų nats deklaracija yra visuotinai primtas dokumentas ir ES neturėtų kurti kažkokių naujų terminų. Na, taip pat turėtumėm, aiškiai, apsibrėžti savo poziciją dėl definicijų, dėl apibrėžčių, dėl, vadinamos, piligrimystės. Na ir Galbūt jeigu pranešėjas ir šiandien kiti pranešėjai sutiks su šiais pasiūlymais, mes ir pasieksime kokiu nors kompromisu. Mana Markin. Uh... Pane Pasos, nebandykite taip įtikinti ponios Maran, Maran Šartie. Pane Harkin. Um, quite a controversial uh, document. I mean, we all recognize the fact that we need uh, iš tiesų kontroversiški dalykai ir turime pripažinti tą faktą, kad reikia turėti išsamius statistinius duomenis, bet nėra viskas taip jau paprasta, kai pasigilini. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mums atrodo svarbu, kiek įmanoma, likti arčiau e, tarybos kompromisinio teksto ir mes su socialistais iš tikrųjų jau Dėrėjomės dėl daugelio pakeitimų ir daugeliu galėtumėm pritarti, bet e, pirmo straipsnio antros dalis, antros dalies D punktas gal svarbesnis dėl įprastinės gyvenamosios vietos. Socialistai siūlo įprastinė gyvenamąją vietą vadinti tiesiog tą vietą, kurioje uh, žmogus gyvena, nepaisant to, kad galbūt kartais iš tos vietos ir išvyksta um, kuriam laikui. 2008 metų reglamente e, dėl gyventojų surašymo ir, ir gyventojų skaičiaus nustatymo yra iš tikrųjų panašiai kalbama. Apie tai yra išvardyti kai kurie kriterijai um, ar priežastys to išvykimo kaip kad religinė piligrimystė, sveikatos e, paslaugų, e, naudojimas sveikatos paslaugomis, kur nors kitur ir panašiai. E, taigi galima būtų tiesiog pasiremti to 2008 metų reglamentu ir, ir dėrėjimo nuseklumo tikslais reikėtų dar gal padirbėti su tą apibrieštime. Aišku, nėra man tai žudbutinis klausimas, gyvybės ir mirties klausimas, bet visgi, jeigu norime išlikti nuoseklus, tai tada pagalvokime apie tai. Kitas dalykas, kurį ponas e, Sogor irgi iškėlė kaip klausimą, yra trukmė to laikotarpio, kiek asmuo būtų savo įprastinėje gyvenamoje vietoje. Jis siūlo penkerius metus imti kaip atskaitos tašką. Galime pritarti tai minčiai, mūsų frakcija gali tam pritarti, nes 12. E, tai negalime pritarti tokiam e, pakeitimui, e, nes komisija, pažiūrėjau, tarybas siūlė šis 12 mėnesių, o, o 5 metai kituose tarptautinėse dokumentuose ar, ar sustarimuose nefigūruoja. Dėl to gal vis dėlto 12 mėnesių ir palikim, kaip siūlė komisija ir e, taryba dėl ko jau sudarėjo. Na ir dar kartą dėl tų siūlomų kompromisinių pakeitimų teikiamų socialistų frakcijas. Galim tikriausiai sutikti su ketvirtuoju kompromisu dėl pagal lytį um, išskirstytų duomenų, tai tiek būtų matyti. Čia Baurį, o paskui Ungarėnų. <coughs>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 į tai, ką jūs, pirmininkė, pasakėte. Man atrodo, niekas nekvesionuoja sprendimų prieimimo mechanizmų, kurie buvo patvirtinti pagal Lisabono sutartį. Ne, mes kalbame apie statistikos aparatą, tą mechanizmą, kurio reikia mums, kad galėtumėm nustatyti, jog konkrečiu momentu tiek ir tiek žmonių buvo tokios ir tokios valstybės narės teritorijoje. Mes kalbame apie štai tokius dalykus - demografiją. Yeah. Tad labai svarbu turėti omenyje, kad mm, demografinė statistika lemia, aišku, tuos kriterijus, pagal ką sveriami paskui bus balsai, aišku. Aš kaip mokslininkas labai uh, vertinu statistinius duomenis. Aš esu dirbęs toje srityje keliarius metus, taigi turiu konkrečiai asmeninės patirties statistikos srityje. Uh, dabar konkrečiai pažvelgčiau į apibrieštis, įprastinė gyvenamoji vieta, kaip apibrėžiame gyventojus, kaip naudojame tas savokas. Jei leistumėt, keli žodžius tarčiau šiuo klausimu. 12 mėnesių, kaip aš suprantu, yra pernelyg trumpas laikas. Mes nekalbame apie kažkokius tai naujus procesus. Statistikoje yra naudojami tokie dalykai jau seniai. Jeigu kalbama apie nuolatinį gyvenamąją vietą, paprastai tokia savoka ir naudojama. Ir 12 mėnesių paprastai anksčiau buvo naudojama 10 metų. Mm, ir tai yra įprastinis terminas, nes paprastai, pavyzdžiui, gyventojų surašymai yra atliekami valstybėse kas dešimt metų. Taigi tai yra įprastinis terminas. Ir Galbūt valstybės yra įpratusios kai kurios statistinius duomenys pateikti kasmet. Aš komisijos logiką suprantu. Jie norėtų modernizuoti savo ryšius su, su nacionaliniais statistikos biurais. Ir aišku, kai tik tai yra pateikiami metiniai duomenys, kasmetiniai tie duomenys, aišku, jos galima integruoti. Bet vis tik tai aš negalvoju, kad tai būtų labai logiška daryti visose sritise. Pavyzdžiui, taip, aš komisijos suprantu norą, kad nereiktų laukti pavyzdžiui, dviejų metų, kad užtektų vienerių metų, jeigu yra gaunami tam tikri duomenys, kuriuos galima naujinti kasmet. Aš tą suprantu, bet ką sunku man yra suprasti, tai yra, pavyzdžiui, įprasti įprastinės gyvenamosios vietos ar įprastinio gyventojo savoka. Uh, tai yra asmuo, kuris įprastai būna ten ar ten. Ar reikalaujame kažkokio tai čia įsipareigojimo iš asmens, kad jis turėtų praleisti tam tikrą laiką ten ar ten. Mes jau kalbame apie asmenys, apie žmonės, kur, pavyzdžiui, tarkim, jų šeima gyvena vienoje šalyje, jų įsipareigojimai yra kitoje šalyje, galbūt jie nuolat važinėja pirmin atgal. Pavyzdžiui, aš pats nuolat važinėjau tarp Briuselio ir Vengrijos. Uh, Ir žinau, kad e, kai aš važiuoju keliuose, matau labai daug ispanų, kitų valstybių piliečių, kurie pirmin atgal važinėja. Taigi to važinėjimo pirmin atgal yra labai daug. Tai 12 mėnesių, na, nebent turi darbo sutartį, pavyzdžiui, tai galbūt tai e, galima kažkaip tai nuspręsti, bet paprastai. Mm, net jeigu turi darbo sutartį, pavyzdžiui, trejiems, ketveriems metams dirbti Belgijoje, ar nuo to tampi belgu, uh, čia esi tik todėl, kad turi darbo sutartį ir čia dirbi, bet vis tiek lieki bulgarų ar rumunų. Aišku, dar yra ir e, po to komandiruojami darbuotojai, darbuotojai, kurie e, išvyksta į užsienį porai metų ir taip toliau. Taigi aš nesu tikras, kad Marion yra teisi, jog e, nėra penkerių metų savokos kitose tarptautiniuose dokumentuose. Aš suprantu, nuolatinės gyvenamosios vietos savoka yra taip įtvirtinta tarptautinėse konvencijose, bet man atrodo, penkeri metai yra minimi. Tačiau atkreipiu jūsų dėmesį, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie nuolatinę gyvenamąją vietą. Čia mes kalbame tik tai uh, apie tai, kad čia pagal šį pasiūlymą, pagal šį tekstą, kad, pavyzdžiui, tie žmonės bent vienerius metus gyventų kažkokioje valstybėje narėje. Tai aš čia gal tiek skliaustelius jau uždarau. Galime, aišku, pakalbėti apie statistiką, statistikos pobūdį, har, savybės ir taip toliau. Bet užbaigiu gal tą intarpą, svarbu, kad viskas vyktų sklandžiai, kad būtų Pavyzdžiui, ekspertai, kurie atvyktų iš valstybių narių, aišku, kad e, jie susėdo, kaip ekspertai pasitarė, pasiūlė savo kaip specialistų išvadas. Visi sutarė, viskas buvo gerai, bet į tą laiką buvo patvirtinta Lisabono sutartis. Reikia nepamiršti, kad tas procesas truko tam tikrą laiką. Rašu, kad Lisabono sutartis numatė tam tikrus padarinius, pavyzdžiui, dėl statistikos metodo, kurio mes turime pasiremti skaičiavimuose ir parlamentas pradėjo um, kelti balsą, kelti klausimą, kvesionuoti, tai pavyzdžiui, ar gali būti kažkokių ir politinių padarinių e, šiuose procesuose, ko mes galbūt nenumatėme. Aišku, mes nekvesionuojame pačių e, statistikų darbo, uh, Galbūt tikrai statistikos specialistai viską e, daro teisingai, tačiau reikia atsižvelgti į tam tikrus padarinius, pavyzdžiui, padarinius e, sprendimų prieimimo procesams čia. Pavyzdžiui, žiūrime į tarybą, į komisiją, nematau aš vis tik tai tokio modelio, kuris leistų aiškiai pasakyti, o, kiek proporcijos tarp skirtingų valstybių narių gali įtakoti um, balsavimo, pavyzdžiui, svorius, tarkim, e, tie, tos proporcijos, kiek gali būti įtakotos. Ar turime mes tokius konkrečius modelius, pavyzdžiui, kažkokie tai pasikeitimai, kokį svorį turės, kiek bus pasikeitimų uh, skaičiavimuose. Pavyzdžiui, šimtas tūkstančių žmonių kurie būtų priskiriami tai teritorijai ar kitai teritorijai. Ar tai turėtų reikšmingą poveikį sprendimų prieimimo procesams? Gal turėtų, gal neturėtų. Kitu atveju galbūt net ne šimtas tūkstančių, galbūt daug mažesnis skaičius jau gali pakeisti sprendimų prieimimo svorius. Tai aš manau, kad jeigu turėtumėm tokių pamodeliavimų, tai jau būtų penas tolesniems pamastymams. Uh, nežinau, galime judėti link trilogo bet kokiu atveju, bet turint omenyje trilogą gal galėtumėm pasikeisti tais argumentais, tokiais apčiuopiamais pavyzdžiais, kad galėtumėm pademonstruoti, kad štai toks metodas turėtų neigiamo poveikio A, B ar C valstybė nariai, o kitoks metodas neturėtų neigiamo poveikio. Bet turėdami konkretesnius tokius argumentus galėtumėm aiškiai dėrėti su taryba ir aiškiai parodyti, kad štai tas ar tas sprendimas turės tokius ar tokius padarinius. Manau, kad tokiu būdu mes tas diskusijas ir užbaigtum. Tai būtų tiek mano pastabų šiuo momentu mūsų diskusijos šio klausimu. Ne pirmas iki jau atsidurėme tokioje situacijoje. Aišku, tikrai atėjo laikas, kuomet parlamentas turi pamastyti apie savo politinį vaidmenį ir um, išspręsti tikrai racionaliai tokius klausimus. Manau, atėjo laikas tam. Ačiū atsiliekame nuo tvarkaraščio. Aišku, aš noriu, kad visi turėtų galimybę pasakyti, bet, na, nenorėčiau, kad kai kurie pasisakantie kalbėtų trigubai ilgiau nei pati pranešėja. Taigi aš prašyčiau glaušiau pristatyti savo argumentus Ungurijanui ir Omenroiten. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik trumpai, kaip ir buvo paminėta, Iš tikrųjų, tikslas yra tiesiog turėti patikimus statistinius duomenis. Toks yra viso šio projekto, viso, vis, viso šio, šio dosie tikslas. Ir dabar panašu, kad yra kuriamas receptas e, visiškai nepatikimiems, e, chaotiškiams statistiniams duomenims gauti. Pažvelkime į antrą straipsnį. Ten yra kalbama apie įprastinę gyvenamąją vietą ir tą 12 mėnesių laikotarpį, bet ta koncepcija yra paremta tiesiog suskaičiavimu asmenų ir kažkur, aišku, asmuo visą laiką yra tam tikrų laiko momentų. Tai labai aptaki tada koncepcija. Dėl 8 ar 9 pakeitimų dar e, manyčiau, kad reikėtų paraginti visus juos paremti pranešėjo tos pakeitimus. Ačiū. Toliau ponio Menroitė. Pone Omenroiten, kai ėjo kalba apie pirminį pasiūlymą PP frakcijoje, kai buvo kalbama uh, buvau tikrai labai nustebusi, nes man atrodė, kad čia įtraukta kai kurių labai nepriimtinų šių laikų Europai dalykų. Dėl to priklausomumo, priskirimo principo. Gerai, kad dabar jau jo neliko, bet yra dar ir kitų koncepcijų, e, kurios minimos tekste, pavyzdžiui, pilietybės vadinamoji koncepcija. Jeigu ir tai išlieka tekste, tai reikštų, kad, pavyzdžiui, airiai ir italai tampa didžiausiamis valstybėmis narėmis pagal gyventojų skaičių, nes bus tiesiog daugiausiai priskaičiuota jos tų šalių gyventojų visame pasaulyje. Ir man atrodo, tokia koncepcija yra visiškai nepriimtina. Reikėtų um, pažvelgti ir į politinį poveikį tokių statistinių duomenų pavyzdžiui, kvalifikuotam balsų daugumos e, principui, tai tikrai turės įtakos ir labai neigiamos. Pavyzdžiui, 6,5 milijonų gyventojų yra Niderlanduose. Puikiai susipažinusi su skaičiais. Mes turim 12 taškų. Dabar imkim Rumuniją. Rumunijoje 21 milijonas gyventojų, 4,5 4,5 milijono skirtumas ir jie turi 13 taškų. Jeigu dabar žvelgiam į politinį kontekstą, tai mm, tampa visiškai neįmanoma taip dirbti. Toliau kitas aspektas, jeigu dabar grįžtam prie tų penkerių metų siūlomų o ką daryti, jeigu kažkas išvažiavo gyventi penkeriams metams kaip tik į kitą valstybę narę. jie tada juk yra būtent toje kitoje valstybėje narėje ir naudojasi jos teikiamomis įvairiomis viešo sektoriaus paslaugomis, e, e, viešosiomis tai, ar, ar komunalinėmis. Tai dėl to tas penkerių metų laikotarpis čia irgi tampa netoleruotinas ir reiktų dar pasigilinti į kompromisinius variantus. Aš puikiai susipažinusi ir su tarybos pateiktų tekstu ir vis, visu tuo pasiremdama susidarysiu savo nuomonę, bet tas politinio pobūdžio argumentas, kad kad čia visiškai nėra jokio skirtumo, man atrodo nepriimtinas, aš jam nepritarčiau. Aš pati norėčiau išsakyti dvi pastabas šio klausimu. Pirma, taip, stat demografinės statistikos mm, pasaulis, kaip ponas Ury ir paminėjo, yra labai smarkiai pasikeitęs. 19 amžiuje, kaip žinote, gyventojų surašymai buvo atliekami kas 10 metų, e, žandarai arkliais atjodavo į kaimus, tikrindami, kas kuriame name dedasi. Aišku, nuo tų laikų daug kas pasikeitė ir statistikos metodai kuo galima labai pasidžiaugti, tikrai leido mums labai smarkiai patikslinti turimus duomenys, galbūt ne visuomet pakankamai ir tą mes matome, pavyzdžiui, tarkim, dėl e, skurdo ribos skaičiavimo e, dar ilgai reikės laukti, kol turėsime tinkamai priderintus skaičius. Ir iš tikrųjų, demografijos rytis yra tokia, m, mm, vis tik tai, kur reiktų pripažinti, kad statistika yra smarkiai pažengusi į priekį ir ta pažanga, aišku, labai svarbi, kadangi galima daug tiksliai tiksliau atspindėti um, realybės uh, visų tų masių, kurias mes uh, apžvelgiame. Ir geriau įvertinti kokios yra proporcijos gyventojų um, ES, kas prie ko prisėda. Aišku, kad uh, Statistikos specialistai komisijos pasiūlymą, aišku, paremė, nes e, čia laikomasi sukauptos patirties ir galima tinkamai žengti į priekį kaip galima tiksliau laikantis faktinės situacijas. E, antras mano pastebėjimas būtų dėl to, kaip mes siejame įprasti nuolatinės gyvenamosios vietos apibriežti antrame straipsnėje su tuo, kaip tai yra paskui aptariama ketvirtame straipsnėje. Aš galvoju, kad ketvirtame straipsnėje yra tokia apibriežtis, kuri yra uh, tikslesnė nes tai yra siejama su statistika kuri e, svarbi e, kvalifikuoto balsavimo atvejais. Darbo grupės pasiūlymai leido atsižvelgti į tą specifiką e, statistikos pagal ketvirtą straipsnį ir jei tai taptų įprastinė taisykle, kaip apibrėžiama gyven, tie, kas gyvena kur, uh, tai manau, kad tai būtų naudingas rezultatas. Aš supratau, ką Marian Harking pasakė, kad ji mm, galėtų e, svarstyti vis tik tai tokį pasiūlymą ir tai, ką taryba patvirtino dėl dabar galiojančio teksto, e, dėl atitinkamų sąlygų, čia vėlgi, kur apibrėžiama įprastinis gyventojas, įtraukiant tokias kategorijos, kurios mane labai stebina, aš tikrai nežinau, iš kur tai ištraukta, bet pavyzdžiui, mm, tiek išskyrus tos, kurie vyksta gydytis į kitą šalį ar e, į piligriminę kelionę, taip toliau tokie gan mane stebinantis dalykai, bet, na, jeigu reikia žengti tokiu keliu, kad būtų sudarytas kompromisas, na, aš e, stengsiuosi atsižvelgti į tai. Tomas man paskutinis iš kalbėtojų. Normalerweise äh, bei uns. Ähm Labai ačiū, ponia pirmininkė. Na, žinote, visada kyla pagunda susitarti. Aš sėkiau šią diskusiją ir man atrodo, kad, tiesąkant, nuomonės radikaliai priešingos. Mes neturime kompromisu, aš matau, kad pozicijos iš tikrųjų labai stipriai skiriasi ir tai kelia nerimą. Kalbėjome apie etinę priklausomybę. Tai jau būtų žingsnis tam tikrą linkme. Tačiau šiaip jau tai, kaip interpretuoti statistinėmis, kokie būtų, kokie būtų, kokios būtų praktinės pasiekmes, kas laikom piliečiais, kaip galima interpretuoti statistinių duomenys skirtingai. Visą tai kelia daug klausimų ir aš nesu tikras, ar iš tikrųjų mes esame pasirengę rytoj balsuoti. E, jūs tai išgirdote ir šioje salėje, taigi iš tikrųjų e, galbūt galėtumėm atidėti šio dokumento svarstymą ir ieškoti artimesnių kažkokių taip sustarimų. E, pasiekti labiau suderintos pozicijos. Juk laukia daug kitų e, pranešimų, kur viskas yra kur kas aiškiau, o šiuo konkrečiu klausimu galbūt galėtumėm iš tikrųjų procesą atidėti. Aš žinau, kad kiti kom... komitetai taip pat nagrinėja šią temą ir iš jų taip pat pasigirsta nerimo signalų. Taigi aš siūlyčiau atidėti uh, šio dokumento balsavimą, kol e, pozicijos nors kiek suarties. Nes dabar, jeigu mes tiesiog balsuosime, tai bus savotiška na, mūšio arena įvairioms politinėms frakcijoms. Nori. Jūs. Pone Ori, jūs ir taip jau kalbėjote ilgiausiai iš visų šiame posėdėje. Amelyben igyekeznek megnyugtatni a statisztikai számítások. Noriu pasakyti, kad dėl statistinių paskaičiavimų gavome visus patikinimus, kad valstybės, aš skaitau, e, valstybės narės gali, jei tai neįmanom pateikti, taip pat duomenis ir dėl registru, teisiškai registruotų gyventojų. Aš turiu pripažinti, kad toks apibrėžimas dar labiau viską supainio. Tai reiškia, kad vienais atvejais skaičiuojama bus vienaip, kitais atvejais bus skaičiuojama kitaip. Tai yra nepriimtina. Ir paskutinis dalykas. Tomas pateikė pasiūlymą. Aš nenoriu visko vilkinti. Pirmininkė, jūs jau tikrai labai ilgai kalbėjote, jūs turite raštas varankose komisija tuoj pasisakys, tai galbūt gerai, kad visų pirma komisija atsakytų ir tada gal išsklaidytų jūsų susirūpinimą, ponia Papadopolo. Um, dar aš suteiks. Pone Ori, ne, viskas, aš iš jūsų atimu žodį. Pane Papadopolos, vienai sekundėjai. Labai trumpai, savo trumpame pirminėme pasisakymė aš pasakiau, kad su taryba labai intensyviai diskutavomės ir, ponia man, mes siekėme kompromiso, nes jeigu rytoj balsuosime, tai mes turime aiškiai matyti, kurios frakcijos sutinka, o kurios frakcijos sako ne. Pirmininkė nutraukė. Aš pono Jory dar man atsakyti, jis sako, ponė Papadopolo, dėl komisijos atsakymo, tai yra mūsų trečias kompromisas, mes jį atsižvelgėme į tai, taigi aš labai siūlau frakcijom labai atidžiai įsiskaityti. Pirmininkė vėl nutraukė kalbėtoją, taip, taip jos ir padarys, o dabar suteikiu žodį komisijai. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord, je suis Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš noriu atsiprašyti už vėlamę ir mm, kolegoms parlament parlamentarams noriu pateikti e, direktorius, kuris atsakingas už šios klausimus e, vardu. Jis turėjo dėje pasilikti e, Luksemburgė dėl avarijos. Žodžiu, manęs paprašyta pavaduoti jį, pristatyti jo poziciją. Aš tik noriu dėl jūsų diskusijų pasakyti, kad mes labai suprantame, kad labai svarbu yra turėti e, bendrus gyventojų skaičius, demografinius duomenis, tai yra labai svarbus principas, mes dėl to e, pritarėme, aišku, ir jau savanoriškų e, pagrindų teikiami duomenys yra nebepakankami, ypač galvojant apie 2014 metų rinkimus. Kaip komisija numato dabar, ką reiktų daryti, mes nenorime kažkaip reinterpretuoti sutarties nuostų. Mes tik tai norime išsiaiškinti, kokios būtų geriausios vieningos duomenų surinkimo procedūros, kad būtų galima palyginti visų valstybių pateikimus duomenys. Ir mes norėjome išlaikyti visišką nuoseklumą su kitais reglamentais, kitais bendrijos teisės aktais, kur kalbama apie duomenys apie gyventojus. Taip pat norėjome taip prisitaikyti ir prie tarptautinių apibrieščių, tam, kad būtų galima užtikrinti sprendimo objektivumą. Ir trečia, komisija siekia nustatyti kriterijus, kurie būtų stabilus, ir patikimi, kad būtų ga, ne, nebūtų trumpalaikių tik tai sprendimų. E, statistikos specialistai puikiai suvokia, ką ponė pirmininkė sakė, kad ta apibrieštis e, dėl įprasnių gyventojų yra labai sudėtinga, sudėtingi yra klausimai ir aišku pasiūlymas, kurį jūs turite dabar prieš akis, yra labai ilgų diskusijų tarp šios specialistų rezultatas ir iš tikrųjų 12 mėnesių įprastinė gyvenamoji vieta, 12 mėnesių pagrindų reglamentų apibrėžiama, būtų tinkamiausia, norint apibrėžti um, gyventojų skaičių bendrą. Kaip žinote, reglamento yra du tikslai. Visų pirma, surinkti bazinius duomenis apie bendrą gyventojų skaičių ir surinkti duomenis demografinio pobūdžio, kad, kurie yra reikalingi visai eiliai politinių kitokių bendrijos reikalų sprendimų. Ir čia tie skaičiai turėtų būti panaudojami. Uh, kvalifikuotos daugumos balsavimo kontekste čia komisija galvoja, kad reikia naudoti tokias priežastis, kurio, to, tokias apibriešis, kurios būtų griežtai įmanoma palyginti, kurios būtų e, ta, ta pačios visose valstybėse narėse. Taigi um, įprastinė gyvenamoji vieta būtų tokia, kaip apibriešta pagal ankstesius kriterijus. Dabar dėl trečios straipsnio ponas Orika paminėjo, e, taip iš tikrųjų, kad e, būtų daugiau um, lankstumo tiems skaičiams numatyta, kad būtų galima atsižvelgti įvairius įvykius žmogaus gyvenime, tačiau tas lankstumas nebūtų taikytinas tiems skaičiams, kuriuos valstybės narės um, pateikė kiekvienų metų rugsėjį, nustatant bendrą gyventojų skaičių juose. Um, mes tikėmės, kad tai gal kiek paaiškina komisijos poziciją, kurią mes rėmėmės pateikėmi šį pasiūlymą. Mes norime jums pat, jūs patikinti, kad tikrai tai buvo labai ilgas techninis darbas. Jo tikslas buvo užtikrinti, kad duomenys būtų kaip galima patikimesni ir kad juos būtų galima, kaip galima galima geriau palyginti tarp skirtingų valstybių narių, nes mes tikrai galvojame, kad e, trilogo dėrybos tikrai dar leis toliau patobulinti šį tekstą. Ačiū Jums. Bien. Alors, euh, je pense que ça va être un vote. Euh, Manau, kad balsavimas bus iš ties sudėtingas šio klausimu. Ir dabar klausimas yra toks, ar frakcijos uh, nori daugiau laiko, kad galėtų parengti kompromisus, kad galėtų socialistų um, pakeitimus išanalizuoti detaliau. Sažininkai turiu pasakyti, kad iš tikrųjų m, mm, gal tai būtų svarbu, bet uh, vis tik tai mane tai neramina. Pavyzdžiui, uh, statistika tą. Ta jau turėsime turėti, kad galėtumėm panaudoti 2014 pirmą dieną. Aš tikrai nežinau, dėl daugiametės finansinės programos 2014 sausio pirmą dieną turės būti viskas paruošta. Aš nežinau, ar tikrai tai bus įmanoma padaryti. Nes taryboje, aišku, viskas dar ilgai tęsis. Nežinau, dar paskui valstybės narės turės tą tekstą įgyvendyti. Uh, Tai aš galvoju vis tik tai, aišku, svarbu būtų, kad frakcijos susitartų, bet reikia tai padaryti kaip galima greičiau. Be to turėsime į, mm, ir, ir plenariniai sesijoje nuspręsti dėl darybinio mandato, kad kažkaip iš tos situacijos išbristumėm. Pone Jori, maksimum vienai minutiai žodis. Ačiū. Galėčiau sutikti su šią mintim, <clears throat> termintim atidėti arba šiek tiek daugiau laiko dryboms su viena sąlyga, jeigu bus parengtas aiškus modelis, kaip turėtų būti apskaičiuojami šie statistiniai duomenys e, ir ką tai reikštų vėliau taikant kvalifikuotos balsų daugumos principą taryboje. Taigi, gal komisija galėtų pateikti mums modelį ir tas mus nuramintų. E, galbūt komisija sugebės įrodyti, kad tai yra geras skaičiavimo metus, o galbūt priešingai tai tik tai patvirtins mūsų būkštavimus kadangi komisija darė poveikį, ar, ar komisija yra atlikusi poveikio e, analizę? Atrodo, ne. Kągi, tada mes galim trupučiuką palaukti. Tik aš bijau, kad e, galim sugaišti dar šešis šių metų mėnesius. E, Pone pirmininkė, aš puikiai suprantu to mano užduotą klausimą, tačiau mano patirtis rodo, kad ši diskusija iš esmės <clears throat> e, yra politinio pobūdžio diskusija. Jeigu kalbėtum apie statistikos specialistų diskusijas, tai tada be abejo būtų galima surinkti e, tam tikrus rezultatus, e, aptarti metodikas ir panašiai. Aš tiesąkant pasakyčiau prieš tai, kad būtų suplakamas E, suplakamas atskiros užduotis į vieną vietą ir kad politikai dirbtų, sakysim, e, valstybės tarnautojų darbą arba atvirkščiai valstybės tarnautojų dirbtų politikų darbą. Aš nenoriu diskutuoti su kolegomis šią temą, nes tiesiog nesu techniškai pasirengęs. Aš net negaliuočiau pasakyti, ar tikrai pasitikiu statistiką. Tai ne šio komiteto svarsimo reikalas. Mes turime prieš save dokumentų paketą, kuris labai sudėtingas, buvo daug kalbama apie įvairias galimas politinės pasiekmes ir manau, kad turime balsuoti, nes būtent taip primimi politiniai sprendimai. Jeigu ne, tai mes atidėliosim ir dėliosim viską iki begalybės. Gerai, paliksime tai darbo atvarkė ir pasižiūrėsime, kokiomis sąlygomis e, galima būtų e, vis dėlto užtikrinti balsavimą. E, raginčiau politinės frakcijas E, dėl visako būti pasirengusiems, nes šitas darbo toks punktas lieka darbo tokie. Ar nori pranešės dar kažką pasakyti? Taip, labai trumpai noriu atsakyti poniai Harkin, ponui Papadopulo. Aš jau anksčiau minėjau, kad čia kalbama ne tik tai apie rytų Europą. Taigi negalima turbūt būtų teikti, jog kalbama tik tai apie vidurio rytų Europos problemas. O kalbant apie kompromisinius e, pas, pakeitimus, norėčiau pasakyti, kad mums primtini būtų e, pasiūlymai dėl apibriešių, man atrodo, socialistai pateikė tam tikrų pakeitimų šiuo klausimu. Na, o kreipdamas į kolegę ponį Harkin, galiu pasakyti štai ką. <clears throat> Koordinatorius Suri jau atsakė jūsų klausimą. Penki metai yra dalis direktyvos, kuri galioja praeitie Taigi penkių metų koncepcija jau buvo naudota kitose teisės aktuose. Ačiū. Išklausėme taip pat e, pranešėjo komentarus ir balsuosime rytoj. O dabar prieš, pėdam prie 13 punkto, norėčiau grįžti prie antrojo darbo tokias punkto. Norėčiau pasveikinti pančioną Til ir e, Nikolai Toš. Jie yeah ir abu nacionaliniai ekspertai, kuriuos pasteikė mūsų komiteto sekretariatas. Nuo sausio pirmos aš prašyčiau jūsų atsistoti tam, kad visi parlamentarai galėtų pamatyti, kur jūs esate, kas jūs esate ir galėtų su jumis pasisveikinti. Iš tikrųjų, sveiki atvykę. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. <clears throat> Ich wollte... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik trumpai norėjau pateikti žinių apie antžeminės paslaugas. E, sustikimas e, vyko e, pirmadienį, bet vis dėlto dėl kompromisų nepavyko sutarti. Tos keturios rytis ar kategorijos, kur turėtų būti išplečiama prieiga prie rinkos ir, ir, ir tos prieigos kriterijai iki 11. Čia iškilo problemų. Iš tikrųjų, Frankfurte ir Berlyne net ir Valentino dieną, įsivaizduokit, jau tikrai labai stengiamės rodyti konstruktyvę dvasę, dirbom labai nirtingai savo tikslų link, bet vis dėlto turim konstatuoti, kad nepavyko pasiekti kompromiso. Dabar kaip tik prieš šį posėdį vyko šešėlinių pranešėjų trumpas susitikimas. Ir iš tikrųjų išvada tokia, kad tai, kas buvo pasiekta dėl paskutinio kompromiso, turėtų būti išlaikyta taip pat ir transporto reikalų komitete. Nes kol kas tas komitetas laukia mūsų balsavimo, todėl rytoj patvirtinkime tą patį kompromisą ne kiekvieną atskirą niuansą, bet tiesiog pasakykime, kad laikomės to kompromiso linijos ir tai bus signalas aiškus transporto e, klausimų komitetui, kadangi vis dėlto sprendimą reikės priimti. Aš atkreipsiu dėmesį į tai, kad galėtų nutikti taip, kad mums bus sukliudyta priimti sprendimą, nes bus pasakyta, kad per nelik daug čia yra socialinės apsaugos nuostatų numatyta darbuotojams ir tas pavojus tikrai nemažas, todėl geriausia būtų mums balsavimo metu mm, aiškiai pasiūsti žinę, kad mes laikomės to paties kompromiso, kad jis nedingtų tiesiog iš darbo atvarkės, nebūtų ištrintas. Antras dalykas, e, bandžiau išsiderėti liktai dar vieną mėnesį papildomo darbo laiko, bet iš tikrųjų tapo aišku, kad net ir tas mėno matyt nieko gera neduos. Ir transporto reikalų komitete pozicijos dar tikrai labai kontroversiškos, išsiskiria tarpusavyje ir tas mėne, mėno tikrai irgi e, nepakreiptų reikalų teigiamą linkmę. Todėl rytoj, kaip jau sakiau, tiesiog e, patvirtinkime tai, kad dėl sudėrėto kompromiso mes sutarėme, e, laikomės tos krypties tos pozicijos ir tai bus jau aiški žinutė transporto reikalų komitetui, kurią pasiūsime. Ačiū dar kartą visiems, kurie dirbote kartu. Galbūt būtų dar galima keisti tą kompromisą šiek tiek, bet vis dėlto papildyti jo jau niekaip nebegalėjome, tas akivaizdžiai išryškėjo. Negalima sakyti, kad žlugome, bet tiesiog pozicijos buvo labai skirtingos. Na ką padarysi? Thank you, Thomas, for your update. Now I give the floor to... Ačiū Tomai už atšviežintą informaciją, o dabar e, šešėlinė pranešė, pirmiausia, Jutta Steinbrück. Aš e, dar norėčiau vieną kertinį pastebėjimą pateikti, kad tas rinkos atsiverimas darbuotojams ar rinkos atverimas e, nėra problema konkrečiai Vokietijos darbuotojams ar, ar Vokietijai apskritai, nors apie tai kalbama pastarosius keliarius metus. Ir konkurenciniai pranašumai palyginti su kitais pasaulio regionais. Nebus laimėti mūsų avialinių, mūsų įmonių, jeigu mes vykdysime toliau atlyginimų dempingą. Taigi turime iš tikrųjų nepamiršti tų dalykų ir užtikrinti to pačiu ir saugumo oro uostuose. O tas paketas, kurį dabar derina transporto reikalų komitetas, kaip tik tai ir numato ir toks jis turėtų likti. Darbą kolegų transporto reikalų komitete vertinu su nemažu susirūpinimu. Uh, nes kadaise horizonte buvo matyti ta prošvaistė, kad e, darbuotojų interesų vardan bus galima pasiekti sutarimą, kuris užkirstų kelią blogiausioms bent jau pasiekmėms, tačiau dabar vis daugiau girdžiu apie tai, kad uh, e, EK, e, Europos konservatoriai reformistai nori ties, ir konservatoriai nori priešintis bet kurioms e, liberalizavimo priemonėms ir mm, tiek liberalai, tiek konservatoriai panašu, kad e, nori silpninti apsaugos nuostatas skirtas darbuotojams. Panašu, kad e, pramonės interesai, ūkio interesai mm, iškeliami aukščiau už darbuotojų interesus. Na ir rytoj, jeigu balsuosime dėl to paties kompromiso, aš jau praėjusio balsavimo metu sakiau, kad širdimi iš tikrųjų balsuoju prieš e, tik dėl to, kad e, iš tikrųjų balsuočiau prieš, tik tai dėl to balsuoju už, kad noriu užkirsti kelią dar baisesniam poveikiui darbuotojų atžvilgių. Taigi tikrai nepamirškime visų darbuotojų grupių ir poveikio daromo joms, kuomet keitėsi paslaugos teikėjas. Ir vis dėlto ta mintis irgi buvo atmesta, tad e, išvelgčiau tokių esminių problemų. Tikrai negali būti jokių skirstimų į vieną ir, ir kitą klasę darbuotojų toje tai pačioje įmonėje. Mes, socialdemokratai, balsuosim tiesiog už mažesnę blogybę, bet tikrai širdimi nepalaikome e, šio kompromiso. Ačiū. Ponas Bach. Ačiū, labai trumpai. Kadangi esu transporto reikalų komiteto narys taip pat ir dirbau abiem frontais, galima sakyti, tai esu puikiai susipažinęs su tuo, kas vyksta transporto reikalų komitete. Ir galiu pasakyti, kad čia užimtumo ir socialinių reikalų komitete reikėtų sukurti tinkamą atsvarą tiems konkurencingumo interesams. Ir jau padarėme tinkamą žingsnį, mano manimu. Ir čia tikrai turiu sutikti su Jutta Steinbrück, kad galima buvo pasiekti dar ir daugiau, galbūt, ar siekti daugiau. Matyt, ateityje jau dėl to turės spręsti teismai kaipgi čia bus su, su tom klasifikacijom darbuotojų skirtingom. Dabar tikrai tiesiog sustiprinkime savo poziciją, balsuokime rytoj atitinkamai, o transporto reikalų komitetas taip dabar laukia mūsų verdikto ir man atrodo, kad tai jau aiškiai nurodo kryptį, o pona man e, norėčiau pasveikinti su tuo, kad parodė labai nemažai konstruktyvios dvasios dėrėdamasis dėl kompromiso. Ačiū. E, pati esu taip pat kalbėtojų sąraše ir mes, liberalų frakcija, siūlėme e, atmesti um, tą mintį dėl nuomonės rengimo šiame komitete, kadangi išvelgėme čia pernelik daug disbalanso. Aišku, darbuotojų interesai svarbus, bet ir darbdavių nepamirškime. Ir labai yra klaidingas požiūris e, e, mestis tiesiog į vieną stovyklą vien tik tai. Nes jeigu darbdaviams e, bus sukurtos blogos sąlygos, tuomet nebeliks darbo vietų taip pat ir darbuotojams, taigi praloš ir jie. Ir čia būtų buvę labai daug apribojimų numatyta, jeigu esmingai būtų keistas tekstas, tas mums netiko, bet to ta diskusija dėl kokybės, pavyzdžiui, kalbant apie antžeminės paslaugas, mūsų manimo, čia svarbiausia yra tiesiog organizuoti kokybiškus mokymus darbuotojų, bet ir apie tai nekalbama nuomonėje. Taigi ir, ir tas mums netiko ir dėl to mes negalėsime, liberalai negalės paremti e, šio teksto. Toliau kolega Hendel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi tik trumpai, na, nedegu entuzijazmo paremti ir toliau remti šį kompromisą. Kaip ir kolegė Hirš, visiškai kitaip žvelgčiau į tą tekstą, norėčiau matyti visai kitas formuluotės, bet aišku yra tai, kad mes nebegalime jau iš naujo vėl versti aukštinkojom tos, tos diskusijos ir tiesiog turime orientuotis jau dabar į transporto reikalų komiteto darbą. E, išryškėjo abiejose komitetuose tai, kad dirbant tai, kad transporto komitetui dar reikėtų iš tikrųjų padirbėti e, su, su brangovais, su, su tais visais aspektais, kurie um, tam kontekste aktualūs. E, ir mokymai kvalifikuoti ir panašiai, visą tai su tuo susiję. Man atrodo, čia dar galima tikrai nemažai ką nuveikti. Transporto reikalų komitete susidurama su nemažai problemų ir dėl to raginčiau kolegas, kurie dirba tame komitete, pagaliau užverti tą spragą atsivėrusią, nes tie socialiniai kriterijai m, panašu yra m, netaip plačiai remiami transporto reikalų komitete ir, ir jeigu taip iš tiesų yra, tuomet e, mes jokių būdų negalime e, paremti tokio direktyvos tekstą ir turėtumėm tada ir plenarinėje sesijoje aiškiai pateikti tokią poziciją, kad mums tas nepriimtina. Ačiū. Dabar žodis vėl grįžta pranešėjai, ponui mano. Ačiū už visus patikslinimus, bet juk akivaizdu, kad e, jeigu dėriesi dėl kompromiso, tai šio to atsisakai tikrai netriumfavome, bet ieškojome bendrų taškų, pagrindo, į kurį galėtumėm atsiremti ir man atrodo, kad e, rytoj galim tiesiog patvirtinti tą pačią nuomonę, kad nenorime, jog nukentėtų darbuotojai, kad e, vyktų e, purvina konkurencija rinkoje, kad dėl to darbuotojai tiesiog būtų pašalinami iš darbo rinkos, netektų savo darbo užmokesčio arba būtų vykdomas atlyginimų dempingas. Man atrodo, ta pozicija ir toliau išlieka ir tai jau yra esminis pasiekimas. Šoras Bachas jau iš tikrųjų kai kurios esminius aspektus kitus paminėjo, aš tik kaip pranešėjas dar pasakysiu, jog kitą savaitę su šešėliniais pranešėjais iš MPL ir transporto reikalų komiteto turėsim galimybę dar susitikti ir e, panagrinėti, kad ir tuos klausimus susijusius su, su, su brangovais ir, ir galbūt tikrai reikėtų numatyti subsidiarumo nuostatą tekste, gal suteikti valstybėms narėms daugiau e, įgaliojimų savarankiškai spręsti. O Taip pat reikėtų iškirsti kelią tam, kad e, e, būtų komisija, kad, kad komisija e, reikalautų ne tik informacijos, bet tiesiog pranešimų. Ir taip pat norėtumėm, kad darbuotojai pajustų, jog nėra palikti nuo šalyje likimo valioje, kad mums jie rūpi, Tokia buvo mūsų pagrindinė žinia, kurią norim pasiūsti ir transporto reikalų komitetui ir tikimės, kad ji bus teisingai supranta, suprasta. Jeigu rytoj mm, balsuosime palankiai šio teksto atžvilgiu, aišku, užgirdome, kad kai kas nebalsuos už, tada jau transporto komitetas galės toliau tartis. Mm. Ir bus judama pirmin. Aš manau, yra gerai, kad mes irgi tinkamai įsitraukėme į darbo procesą, kad e, nebuvo taip, jog vienas komitetas išskirtinai kompetentingas buvo, e, o, o mes tik tai nuomonę savo parengėme. Mes kartu aktyviai įsitraukėme į darbus ir tikrai manau, kad, e, aišku, gal ir galime išspausti vieną kitą ašarą dėl tokio rezultato vargano, bet vis dėlto nepalikome darbuotojų nuo šalyje. Pagalvojame ir apie juos. Ačiū. Rytoj balsuosime dėl antžeminių paslaugų ir dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės punkto, 14 tai yra adekvačių saugių ir tvarių pensijų darbo atvarkė. Pone Omen Reuten yra pranešėja ir aptarsime 303 pakeitimus pateiktus šiam pranešimui. Žodis ponio Omen Reuten. Uh, Voorzitter, er zijn eh, veel amendementen in. Ačiū pirmininkė, daug pakeitimų, kaip jūs ir sakėte. Bet laimiai yra daug pakeitimų, kurie gali tapti eh, pagrindų kompromisams sudaryti. Turiu pasakyti, kad e, dėl daugelio dalykų pritačiau, bet yra ir sudėtingų dar klausimų. Pavyzdžiui, yra platus e, sutarimas toks, kad e, pirmo ramščio pensijos yra labai svarbios, jos turi užtikrinti pensijos minimumą. Yra daug pakeitimų 87, 88, 112, 15, 20, 133 um, dėl fiskalinės statistikos. Ypač svarbu kalbėti apie pensinį amžių. Reikėtų pabandyti tuos du veiksnius paderinti. 120, 121, 122 pakeitimai dėl antro ramščio. E, čia yra problema. Pavyzdžiui, e, tie pakeitimai, kur 40, 168, 171. Čia aš nepritarčiau dėl tų pakeitimų. Kalbant apie pirmąjį ramstį, tai yra solidarumo tarp kartų ramstis, tai yra svarbiausias ramstis. Mane stebina beje žaliųjų pakeitimai, Sakoma, kad sistema, kur yra tie skirtingi ramščiai, yra negera. 103, 118, 119 pakeitimai. Pirmininkė, dar yra ir daugiau problemų dėl pakeitimų. Uh, kuriais nenorima padaryti ryšio tarp ilgėjančios gyvenimo trukmės ir pensijų. Aš nepritarčiau, man atrodo, kad reikėtų tam tikrą čia ryšį nubrėžti. Toliau pensijų sistemos, kur taupoma, kur, kur piliečiai taupo savo pensijai, joms spaudimas vis didėja dabartinėmis sąlygomis. Uh, Mm, tos taip vadinamosios kaupiamosios sistemos. Sutinku dėl to, kas čia pasakyta, bet e, dėl 150 pakeitimo nesutikčiau. Čia ribojami kapitalo lygiai, pensijų, kai kalbam apie pensijų fondus. Pirmininkė, aš esu tikra, kad didesnis darbuotojų dalyvavimas e, pensijų sistemas yra labai svarbus elementas ir tai gali leisti užtikrinti, kad turėtumėm pakankamą bazę tam, kad galėtumėm garantuoti trečiojo ramščio pensijas. Tai yra papildomos pajamos, kurios būtų garantuojamos. Aš sakyčiau, kad taip. Pirmas ramstis yra labai svarbus, bet kuo daugiau žmonių dirba, tuo yra geriau, taigi labai svarbu mm, užtikrinti ilgesnį darbingą e, laikotarpį. Pavyzdžiui, tie, kuriem yra per 50, sakykime, jeigu jie dar pagėdauja toliau dirbti, kodėlgi ne? Reikėtų sudaryti jiems galimybės. Tarkim, Belgijoje Mm, apie 50 procentų vyresnių nei 65 metai e, dar gal, e, aktyvų gyvenimą gyvena ir iš tikrųjų, mm, jeigu e, gyvenimo trukmė yra ilgesnė nei 84 metai, tai tikrai neįmanoma, kad pensinis amžius būtų ankstyvas. Aš sakyčiau, kad reikia mm, galvoti apie tai. Aš tikiuosi socialistų frakcijos palaikymo. Pirmininkė, Kas man buvo džiugu, tai kad buvo pateikta nemažai pakeitimų dėl moterų. 228, 234, 238, kiti pakeitimai. 100. E, e, toliau yra keli pakeitimai dėl ilgesnio darbo laiko yra e, taip pat pasiūlymai dėl to, kad reikia garantuoti geras darbo vietas, kad žmonės galėtų ilgiau dirbti, kad, kad reikia nepamiršti pažeidžiamų visuomenės grupių, kad jos taip pat būtų įtrauktos į darbo rinką. Aš labai pritariu tokiems dalykams. Pirmininkė, jeigu sakome, kad reikia dirbti ilgiau, tai aišku, tokį sprendimą Europ, ne europinių lygmenių priimsime, aišku, kad nacionalinių lygmenių tokie sprendimai priimami, konsultuojantys su socialiniais partneriais, taigi aš išlaikyčiau tokią poziciją. Pirmininkė, kur man iškyla didžiulių problemų, tai būtų dėl aštunto punkto išbraukimo. 168 žaliųjų pakeitimas. 176 žaliųjų pakeitimas kuriuo dėmesį sutelk, sutelkiamas tik į pirmąjį ramstį, tik juo apsiribojama. Aišku, kad čia bus problema, nes aišku, kai yra didžiulis spaudimas viešojo sektoriaus išlaidoms, kuomet tokia situacija, tarkim, kaip Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Tai neįmanoma, jeigu žmonės netaupo savo pensijai, jeigu nėra tų papildomų ramščių, jeigu yra tik tai viskas apsiriboma tik valstybinėmis pensijomis, aišku, kad neįmanoma taip išgyventi. Aš nemanau, kad. Uh, tikrai bus įmanoma tik tai tuo ramšiu apsiriboti. Aš manau, kad ir struktūrinė pagalba čia bus labai svarbi. Ir kai visus demografinius veiksnius matome, tai tikrai niekaip negaliu suprasti, kaip čia tokie pasiūlymai teikiami. Negalime tai pasakyti, kad tiesiog padidinsime įmokas surasime kitų priemonių garantuoti pensijas ir viskas. Nes aišku, kad jeigu tik tai tuoma bus apsiribuota, tai tuomet pinigus reikės paimti iš, pa, iš kitų socialinių sričių, iš švietimo, iš dar kitur. Aš manau, kad visi pirmininkė turime pažiūrėti išmintingai šios klausimus, turime nepamiršti solidarumo tarp kartų turime nedaryti per nedidelio spaudimo ir jaunimui, nes kitaip uh, aišku, kad jiem bus per sunku nešti tą naštą, nes senesnių žmonių ta grupė vis didės ir didės. Ir tada jaunimas turės mm, išlaikyti tą didesnę mm, grupę. Aišku, ir iš kitų sektorių pinigų daug paimti irgi negalime. Aišku, kad lėšas, kurias turime, <laughs> jas gali išleisti vieną kartą, po to tų lėšų nebelieka. Uh, dėl solidarumo taip, teisingai, bet negalime tokiu, vien tik tai taip tą spaudimą tik į vieną pusę nukreipti. Papildomos pensijos, man atrodo, yra reikalingos ir valstybės narės turi labai atidžiai išnagrinėti čia esamas galimybės Aš manau, kad prie bendro stalo turi susėsti skirtingų kartų atstovai ir ieškoti tų galimybių, galvoti, ką galima padaryti. Tie pakeitimai dėl geresnės informacijos, dėl pensijų, aš pagaliu paremti juos. Dabar, kai kalbame apie antrą ramstį, uh, Reikia nepamiršti, kad čia, jeigu yra kalbama apie privalomus dalykus, tai reikia turėti omeny, jog tai yra antras ramstis. Čia negali kalbėti apie, vien tik tai apie privalomus dalykus. Jeigu yra tam tikras solidarumas tarp kartų, aišku, reikia užtikrinti, kad būtų dalyvavimas, nes kitaip neužtikrinsi to solidarumo atrame ramstėje. Uh, Taigi nebūtinai tas antrasis ramstis turi egzistuoti. Ta solidarumo tarp kartų kitaip galima užtikrinti. Kaip kolegos man sako, štai neturi būti mm, prievolės būtinai turėti tą antrą ramstį, bet jeigu jis egzistuoja, tai turi būti jame dalyvaujama. Uh, Kolegos sako, kad yra daug labai mažų vidutinių įmonių ir tikrai negalime jų priversti sukurti e, pensijų sistemą, bet reikia ieškoti kūrybiškų variantų. Gal pavyzdžiui, MVI gali pasiremti jau esamais labai gerais, tokiais kūrybiškais pavyzdžiais tokioje srityje ir aš manau, kad reikia paremti tokias iniciatyvas. Ir tikrai negalėsiu pritarti tiem pakeitimam 140, 148, 240, kur siūloma iš viso išbraukti antrą ramstį arba jį silpninti. be to ir susilpninsime socialinių partnerių vaidmenį tuo met. Aš manau, kad turime išsaugoti tą solidarumą ir jis turi būti ir antrajame ramste, ne vien tik tarp socialinių partnerių, bet ir tarp, tarp skirtingų kartų, skirtingos kartos turi čia taip pat dalyvauti. Pirmininkė. Man taip pat kyla problemų dėl 253-254 beker pakeitimų, kur reikalaujama daugiau taisyklių taikyti pensiniams fondams. Toliau, Frederik, tavo pakeitimas dėl finansavimo tiem, kurie, atlie, kurie pavyzdžiui, teikia globos rūpybos kažkokias tai paslaugas rūpinasi kitais ir kad jie irgi turėtų galimybę tam tikrą pensiją gauti. Čia taip, taip vadinami care credits. E, taryba turės savo bendrą poziciją parengti. E, Mm, mes kaip parlamentas esame kalbėję apie pensijų perkeliamumą. Svarbu, kad tos uh, teisės, kurios yra sukauptos vienoje valstybėje narėje, kad jos būtų išsaugotos ir kad po to būtų atitinkamai ir visa jų tolesnė raida per visą um, gyvenimą, kad būtų tų teisių perkeliamumas, nebūtinai kartu su kapitalu, kart yra tam tikrų problemų buvę. Labai svarbu, kad būtų garantuotos visos numatytos sąlygos. Aš sutinku su žaliaisiais, ką jie pasakė, kad jeigu perkeliamumas neginčiamas, pavyzdžiui, tarkim, būtent, kad turi būti nebūtinai kapitalo perkelimas, bet tai turi būti teisių garantavimas. Aš toliau dėl toma pakeitimo. Mes dabar deriname dar tuos dalykus, pažiūrėjau, dėl minimalių reikalavimų, dėl to, kada įgyjama teisė į pensiją. Nesutinkit su to, bet aš manau, kad reikia vis tik tai to, nes, tarkim, dėl perkelimo, pavyzdžiui, jeigu pasakome nuo 21 metų ar, pavyzdžiui, nuo 23 metų, nu, pradedi kaupti savo pensijai, Aš žinau kai kurias valstybės narės, kur, pa, kur, kur sako, jeigu bent kiek esi padirbęs, nesvarbu, koks tas amžius, jau kaupi pensijai. Čia kaosas tada baisus pasidaro, pavyzdžiui, mm, čia tris mėnesius padirbai, paskui čia kažkur 20 metų padirbai, tai turi visus viską prisiminti, kažkur padirbai gal mėnesį ar tris ar taip toliau. Uh, Aš manau, kad turi būti aiškiai apibriežti kriterijai, kuomet asmuo e, įgyja teises į pensiją, kaip yra skaičiuojamas tas stažas ir tie laikotarpiai. E, pavyzdžiui, vienose valstybėse narėse yra penkeri metai. E, gal tai irgi nėra labai gerai, bet tam tikras laikotarpis turi būti nustatytas, kad būtų galima apginti darbuotojų teises. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dabar aš ką planuoju padaryti? Aš ketinu parengti mm, kompromisus, pasistengsiu mm, kaip galima labiau integruoti pateiktus pakeitimus, po to dėrėsimės, derinsim mūsų pozicijas. Bet yra tiek daug kontraversiškų idėjų, kad tiesiog aš tikrai negalėsiu su kai kuriamis iš jų sutikti. Uh, vis tik tai manau, kad po truputį dėl kai kurių dalykų jau žengėme gerų kelių ir tuos pakeitimus, kurie priimtini, aš pasitengsiu integruoti. Mm, šešėlinių pranešėjų posėdis yra numatytas jau. Tiesa, tą dieną e, mano. Uh, Krištasinis gauna diplomą, tai aš negalėčiau dalyvauti tame posėdėje, tai reikėtų kitą datą parinkti. Tai tiek aš norėjau jum pasakyti. Labai svarbu, kad visi dalyvautų diskusijose, nes pensija yra esminis dalykas mūsų žmonių gyvenime. Tai yra esminis dalykas iš tikrųjų, o tų žmonių yra vis daugiau ir daugiau, vis daugiau gyventojų, kuriem yra per 50 ir ta pensija darosi labai aktuali, atėjo laikas imtis priemonių. Um, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Uh, kalbėtoja toliau. Vis tik tai, aišku, mes norime, kad mūsų žmonės gyventų kaip galima ilgiau, būtų sveiki, darbingi, bet aišku, kad reikėtų ilgiau tada ir dirbti ir tai būtų geriausias kelias. Mm, to... Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėms. Turime septynis parlamentarus, kurie norėjo pasakyti šio klausimu. Tačiau nepamirškime, kad pusė dvylikos prasideda klausimai. Taigi paprašysiu visų kalbėti neilgiau ne kaip dvi minutės. Pirmiausiai, ponas Zadin. Merci, madame la présidente. Donc, comme l'a dit... Ačiū pirmininkė, kaip mūsų pranešėjas sakė, pakeitimų yra labai daug. Uh, Aš ir pats sakiau, kad 50 pateikiau, bet tikrai labai konstruktyviai stengiausi dirbti, ponia pranešė, atkreipiu į tai jūsų dėmesį. Ir daug pakeitimų yra dėl pagrindinių tų dalykų, ką pranešė ir paminėjo, aš, kad ilgai nekalbėčiau, du dalykus akcentuosiu. Pavyzdžiui, tie ramščiai, ką pasirenka kokią sistemą, kokią valstybę ir pensinis amžius. Uh, Čia Aišku, dėrybos nebus lengvos dėl tų klausimų. Aš tik tai noriu priminti, kokia yra mano pozicija ir aš mm, apie tai jau kalbėjau ir praeitame posėdėje. Esu tikras, kad reikia pagrindinio pirmojo ramščio. Aišku, gali būti mm, tam tikrų mm, galbūt incidentų ir dėl pirmo ramščio, bet paprastai tas pirmasis ramstis yra labiausiai garantuotas, labiausiai patikimas, užtikrinantis žmonėms ateitį. Ir tai neturėtų būti minimali pensija, bet tai turėtų mm, padorios pajamos pakeičiančios žmogaus darbinės pajamas. Galime kalbėti apie tai, bet aišku, kai eina kalba apie finansavimo problemas, tai tikrai, jeigu tai tik būtų minimali pensija, tai būtų problema. Reikia pasakyti, kad kuo daugiau žmonių dirbs ir mokės įmokas, tuo lengviau bus finansuoti tą ramstį. Be to reikia turėti omenyje išteklių diversifikavimą. Pavyzdžiui, jeigu mm, ir kapitalas, ir pamos dalyvauja, reikia galvoti, galbūt tą pirmą ramstį reikėtų papildyti ir antruoju ramščiu, kuris būtų toks bendresnio pobūdžio, pa, labiau papildantis. Aišku, čia jau reikės tos klausimus derinti socialiniais partneriais, kad būtų Europos ekonomika tvari, aišku, labai svarbu. Uh, darbdavių čia labai svarbus indėlis. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Ir dėl to ramščio. Aišku, mūsų, mūsų pozicijas labai įtakojo mūsų valstybių situacija. Aišku, galime kalbėti apie tos sistemos pliusus ir minusus, bet reikia turėti omenyje, kad savo pozicijas mes turėtumėm remti tuo, kas yra labiau bendrą visoje Europoje ir reikėtų siūlyti tokius pasiūlymus, kurios būtų įmanoma pritaikyti visur. O nereikėtų pasiremti vien tik tai vienos valstybės sistema ir ją išplėsti, primesti visai vai, Europos Sąjungoje. Na, pavyzdžiui, nereikėtų paimti vien tik tai Niderlandų sistemos ir pabandyti ją primesti visur kitur, net jeigu jin veikia pas jūs, galbūt, bet to ir ne visais atvejais veikia visur. Domini Pirmininkė, labai prašau jų, visų laikytis dviejų minučių pasisakymo, jūs jau seniai tas dvi minutės viršijate. Lygel. Ar leisite dar 15 sekundžių? Dabar dėl mm, įstatymas nustatyto pensinio amžiaus, aišku, reikėtų galvoti apie faktinį darbo laiką ir kad, tai, kad automatiškai um, įstatymuose nustatytas pensinis amžius evoliucionuotų. Man atrodo, tokie pasiūlymai yra pavojingi. Reikia galvoti apie metus, kiek laiko būtų mokamos įmokos, paskui m, mm, koks būtų tas tai, įstatymų nustatytas amžius, kada į pensiją išeitų, kad jaunimas galėtų prognozuoti prognozuoti ateitį. Dankjewel, voorzitter. Um, inderdaad, veel amendementen, maar. Ponas Debaker. Ačiū, ponė pirmininkė, aš netiek daug pakeitimų pateikiau savo ruoštų, bet tikriausiai nenustepsite, kad e, labiau pasisakome už pranešėjos požiūrį. Iš tikrųjų, labai skirtingos sistemos dabar taikomos valstybėse narėse, bet visiškai suprantame, kad po pirmo ir antro ramščio numatymo visgi reikia galvoti ir apie trečiąjį, nes e, reforma turi būti tvari, jeigu galvosime, kad pakanka tik vieno ramščio, tai yra fundamentali klaida. Visi klysta, kurie taip mano. Pasižiūrėkime vieni pensijų sistemas e, Europos Sąjungoje, pasižiūrėkime, kaip viskas ten klostos ir koks spaudimas dabar e, kyla socialinio draudimo sistemai tikrai manau, kad labai svarbus yra solidarumas tarp kartų, tai yra esminis e, faktorius ir reikia imtis priemonių, kurių kol kas neišdrįsta dar buvo imtis, bet būsimos kartos tiesiog turės už tai um, sumokėti iš savo kišenės. Taigi pagalvokime ir apie tai. Toliau dėl e, įvairių pensijų sistemų atsek, atsekamumo sąlygų. Visiems turėtų būti piliečiams aišku, kaip yra kaupiama jų pensija, viskas turi būti aiškiai e, suprantamai pateikiama, pateikiama ta informacija. Ir dar trumpai dėl pačios tvarkos. Aišku, yra jau draudimo sektoriui kai kurios taisyklės numatytos, reikia ir čia apie tokias taisyklės pagalvoti, bet taip pat numatyti ir reikiamą lankstumo elementą, kad tos nacionalinės pensijų sistemos taip pat būtų įtrauktos į visą procesą. Reikia būtinai atsižvelgti į jau esamas egzistuojančias sistemas. Ir dar viena paskutinė pastaba, aš manyčiau, kad reikėtų padidinti tą veiksmingą pensijos pensinį amžių, nes tikrai e, dabar reikia prisiderinti prie ilgesnio, e, prie vis ilgėjančio gyvenimo ir žmonės tikrai nori dirbti ilgiau, todėl ir apie tai reikia pranešime kalbėti, jeigu norime apskritai kurti tvarę pensijų sistemą. Ačiū. Dabar ponas Handel, paskui Regina Bastos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai labai trumpai, turėdamas galvoje mus spaudžiantį laiką, nenustebinsiu Mes e, manome, kad e, demografiškai galėtų labai, demografinė prasme labai galėtų pakengti šis pranešimo tekstas, nes turim pagalvoti apie tai, kad demografinė padėtis per praėjusius 10-15 metų tikrai labai uh, smarkiai keitėsi valstybėse narėse ir tas turi įtakos pensijų sistemoms, taip pat um, augimas net ir ar, ar paskaičiavimai dėl augimo e, reiškia, kad e, per kitus 20-30 metų tikriausiai reikės skirti sistemoms 20-30 procentų gal generuojamų pajamų, norint išmokėti pensijas vyresnio amžiaus žmonėms. Jeigu mes orientuojamės į tvarę sistemą, tai tada reikėtų grįžti prie paritetinio atitinkamo adekvataus pensijų finansavimo. Ir čia neina kalba vien tik tai apie mm, patį konsolidavimą ir, ir apie tai, kad uh, žmonės išėję pensiją tiesiog būtų skirstomi į klasės pagal uh, įmokėtas uh, pensijas. Tiesiog žiūrime, kiek pinigų mums čia lieka, kiek galime paskirstyti, kiek žmonės sutaupė ir atitinkamai tą linkmę pateikėme savo pakeitimus, nes manome, kad taupimo politika lems tai, kad uh, pensijos išmokamos bus tikrai smarkiai kritusios tam tikrų momentų ir jau netgi pagyvenusio amžiaus žmonės, pensininkai turės praktiškai skurde gyventi. Todėl e, reikia pasirūpinti tuo, kad būtų galima e, dirbti, užsidirbti, kiek įmanoma ilgesnį laiką ir turime užtikrinti tam tikrą pensijų lygį, tam tikrą standartą. Ir kapitalo rinkomis E, paremtos sistemos turėtų būti propaguojamos pirmia, pirmiausia apie pirmą. Um, tai yra kaip tik apie pirmą fon, ramstį reikėtų galvoti, o ne e, taip smarkiai propaguoti kapitalo rinkomis paremtas priemonės. Ačiū. Toliau Regina Bastos. Paskui ponas Bekeris. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito rápida. Começo por felicitar a colega Ria pelo. Ačiū, pane pirmininkė, aš pabandysiu tikrai trumpai. Noriu pasveikinti kolegę Ryją už puikiai parengtą pranešimą. Aš beje buvau pranešėję rengiant moterų e, ir lygių galimybių komiteto nuomonę dėl šio pranešimo. Ir iš tikrųjų tikrai nuodugniai sėkiau ponios Ryja darbus. Čia gal kyla keli svarbiausi klausimai, aišku, senėjimas, taip pat reiktų kvestionuoti pensijų dabartinių sistemų tvarumą, nes dabar toms pensijų sistemams kyla labai didelė, didelė grėsmė dėl susidariusios ekonominės situacijos, kaip kad, pavyzdžiui, Ispanijoje, Graikijoje. Apskritai reiktų labai palankiai vertinti parengtą pranešimą, nes mes numatome e, paramą itin pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, moteriams, kurios turi pasirūpinti dar vaikais ar kitais priklausomais šeimos nariais. Į, į visą tai reikia atsižvelgti, kalku, e, apskaičiuojant pensijos mm, dydį ar pensijos įmokos dydį. Aš iš tikrųjų sutinku su mm, pranešėjo siūlomomis idėjomis, e, kadangi yra užgrėbiami tikrai labai aktualūs klausimai, kertiniai klausimai, pavyzdžiui, tai, kad e, pensinis amžius turėtų būti derinamas prie um, vis ilgesnio gyvenimo, kad turi būti leidžiama ilgiau dalyvauti profesinėme, profesinėje arenoje. Ir dar, ką norėčiau pabrėžti, kad pranešėjas savo pranešime aiškiai akcentuoja būtimybę priderinti moterų ir vyrų pensinį amžių tam, kad ir, ir vyresnio amžiaus darbuotojai galėtų toliau likti darbo rinkoje. Na, o pat papildomos e, pensijų kaupimo sistemos ir taupimo būdai irgi bus naudingi tam, kad uh, užtikrintumėm geresnę, geresnę gyvenimo kokybę pensininkams. Be abejo, nereiktų pamiršti ir darbo laiko, darbo stažo, uh, kaip kriterijus apskaičiuojant pensijos dydį Na, bet kaip ten bebūtų, bet kuriu atveju sveikinu, ponia pranešėja. Madame McIntyre, je clôt la liste des orateurs. Monsieur Becker. Danke, Frau Vorsitzende. Ponas Bekeris, ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, priešai save turime pranešimą, kuriuo, kuris aktualus ne tik trečdaliui ES gyventojų kurie dabar jau juda link pensijos, bet ir tiems, kurie iki 2060 metų išeis į pensiją. Turime prisimti atsakomybę už visus tuos pensininkus ir dėl to net nėra ką čia daug ilgai ir diskutuoti komitete. Reikia pakeisti apskritai darbų tvarkaraštį taip, kad mm, galima būtų užgriepti turinio klausimus. Tas yra svarbu. Manyčiau, kad visos valstybės narės ES ir visos institucijos be abejo turėtų kiek įmanoma labiau stiprinti pirmą ramstį. Savame suprantama ir antras tvarus ramstis turėtų būti kūriamas, bet ne kaip prieš priešą pirmajam, bet kaip papildomas elementas. Ir dėl to visos politinės pastangos turi būti dedamos tam, kad tokie, tokios savok, savokos kaip minimalios pensijos užtikrinimas um, ir, ir panašus dalykai būtų išbraukiami iš, iš bet kokių tekstų, iš bet kokių teisės aktų, nes reikia užtikrinti orų gyvenimą pensininkui. Ir turime pagalvoti apie tai, kaip išnaudoti tas ekonominės priemonės egzistuojančias, kuriomis gali um, kurias gali pasitelkti e, busim pensininkai ar vyresnio amžiaus žmonės, nes daug kas čia prieštarauja viens kitam e, kai kurios koncepcijos ir dėl to aš raginčiau taip pat ir šiame komitete išsameu nuodugniau padiskutuoti apie viską. Panas Sari, paskui Tomas Man. Országban többé-kevésbé 27 rendszer működik. Belső pirmininkė. 27 valstybės narės su 27 skirtingais režimais, skirtingoms tradicijomis. Ir vėlgi visą tai yra nacionalinės kompetencijos klausimas. Taigi čia tikrai kalbame ne apie diskusijas tarp įvairių politinių frakcijų, kadangi daugeliu atveju tos politinės frakcijos šiuo atveju sudarė su vienodu kontekstu. Taigi, pirmiausia, ketvirtoji pastraipa Nes tik iš prie keturios pastraipos, kur kalbama apie e, krizę, kapital padengiamumą ir panašiai, aš galiu sutikti su tuo, kad kalbama apie pensijų sistemą su keliais ramšiais, kelių pensijų sistemą, aš irgi sutinku. Toliau kalbama apie valstybinį ramstį, kur kalbam apie e, orę valstybinę arba padorę valstybinę pensiją, kapitalo padengiamumą, socialinių partnerių įtraukimą ir taip toliau. Taip pat e, trečiąjį ramstį, kur e, kalbam apie privačias santaupas. Visą tai yra gerai, tačiau su ko aš nesutinku, tai yra pats modelis. Modelis, kurį jūs norite pasiūlyti visai ES, tai yra, kurį norite padauginti ES mastu. Na, pažvelkite į pačią apibriežtį. Pačioje apibriežtį yra pamirštas tas faktas, kad kai kurios valstybės vartoja vadinamai besmarko modelį, tai yra mm, pirmasis ramstis, E, yra valstybinė ramščių sistema, kur mokamos socialinės įmokos ir išėjus į pensiją gaunamos išmokos. Jeigu naudojate tokią e, sistemą, viskas yra tvarkoje. Tačiau kaip dėl antro trečiojo ramščio? E, Bismarko sistemoje, pensijų sistemoje keliami vienokie reikalavimai, kitose sistemose kitokie reikalavimai antrame trečiam ramščiui. Taigi, sakydami, pavyzdžiui, kad e, jei ir antras ramsis turi būti privalomas, jūs e, iš karto visiškai ignoruojate tam tikras pensijų sistemos tradicijas, pavyzdžiui, tą patį Bismarko modelį. Na ir aš turiu daugiau pastabų, tačiau jau e, man nepakaks laiko, bet kuriu atveju esu pateikęs pakeitimų. Taigi, galiu pasakyti, kad Aš e, pritarčiau antrojo ramščio sistemos e, patirties paskleidimui ES, bet neprivaloma tvarka. Tomas man toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, pano Bekerio mintis buvo labai teisingos. Reikia skirti daugiau laiko diskusijai dėl esmės, nes tai yra aktualu labai daugam, ne tik dabartiniams vyresnio amžiaus žmonėms, bet taip pat ir jaunimui, kuris vėliau išeis į pensiją kada nors. Taigi reikia nepamiršti jų visų ir pasirūpinti tais visais piliečiais. Ir mes su šešėliniais pranešėjais e, tikrai e, kėlėme tos klausimus visada, kaip svarbiausius e, su, su ponė pranešėja kartu. Yra kai kurio, aišku, bendrų kompetencijų sričių, kuriomis dalyjame su kitais komitetais, bet taip pat yra ir savarankiškų mūsų kompetencijos sričių ir mes e, ekonomikos reikalų komitete, kaip tik kitą savaitę antradienį balsuosime. Um, labai svarbi sritis. Uh, yra dėl kurios e, jau um, buvo daug kalbėta ir taip pat dėl to klausimo apie pirmą, antrą ramstį, kad neturėtų būti jie priešinami vienas kitam taip. Uh, reikia galvoti apie stiprinimą apskritai pensijų sistemų, o nesilpninimą. Aš labai daug jau dokumentų esu matęs savo kise, daug pensijų sistemų yra įvairių egzistuojančių. Ir um, turime taip pat suprasti, kad socialiniai partneriai turi būti įtraukiami į visus procesus ir, ir visas kartas reikia atsižvelgti. E, negalima kalbėti vien tik tai apie vieną kategoriją gyventojų ar vieną amžiaus grupę. Dėl turėtumėm gal ne tai, kad pamiršti visus kitus dokumentus, bet tiesiog skirti pakankamai dėmesio šitam, nes, nes šita tema yra labai e, svari ir tikrai reikia plačiai pažvelgti į, į esmą. Aš manau, kad, kad reikės tikrai skirti tam laiko. Gal net ir pakaks jo. Uh, I... Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Kaip ir kiti, manau, kad tai labai svarbus dokumentas, labai savalaikis, Ir aš tikrai pasakyčiau, kad būtų daugiau diskusijų šiuo klausimu. Aš pateikiau visai nemažai pakeitimų, mane labiausiai neramina mėginimas pritaikyti viską vienam kurpaliui, taip sakant. Iš tikrųjų, esama tiek didelių ir iškių skirtumų tarp valstybių narių, kad vargu ar tai manom padaryti. Jau daugel, ne viena valstybė narė ėmėsi esminių pensijų sistemos reformų Ir tiesąkant, kai kurie iš šitų procesų jau dabar pakerta iki šiol galiojusią pensijų sistemą. Matau, kad čia iš tikrųjų esama daug kontroversijos. Pavyzdžiui, dėl to, kuriam ramšiui priskirtinos um, pensijos uh, kaupiamos darbo procese ar antrajame trečiajam ramšiui. Uh, E, na ir šiaip jau daug visokios painiavos, aš matau, kad dar mūsų laukia daug darbo ir be abejo nekantri lauksiu tolesnių diskusijų. Aš suteiksiu jums žodį, sako pranešė, tačiau e, vėlgi buvo prašyta kalbėti visų po porą minučių, mes vėluojame, taigi prašysiu jūsų kalbėti labai trumpai. E, ačiū pirmininkė, noriu pakomentuoti pirmąjį ramstį, mes iš tikrųjų jam teikiame didžiulę reikšmę. Tačiau esu mačiusi ir rimtų problemų. Dažniausiai, pažiūrėjau, ištikus ekonominė krizė, būtent pensijos pirmiausiai nukenčia. Taigi, pirmai rams iš tikrųjų reikia gerokai tobulinti. Kalbant apie nacionalinę kompetenciją ir e, kodėl valstybės narės pačios nesprendžia šių problemų, todėl kad jom tiesiog trūksta lėšų biudžete. Todėl turėtumėm pasirūpinti tuo, kad jau dabar būtų pradėta taupyti mūsų pensijoms, kad jaunimui nebūtų sudaroma tokia didelė našta, jis tiesiog jos nepakels dėl būtent senėjančių gyventojų. Ir ta našta yra tikrai nepakeliama, taigi labai paprasta pasakyti, kad gerovė didėja, o pensijos e, ne. Galiu pasakyti tiek ponui Hendeliui. Tikrai pragyvenimo lygis gerovė auga, o, o pensijos ne. Ir iš dabartinio biudžeto numatyta tikrai neįmanoma tų visų pensijų išmokėti. Todėl neįmanoma, aišku, visko sukelti tik į pirmą ramstį. Čia tikrai nenoriu nieko primesti niekam, bet vis dėlto pagalvokime nuodugniau apie tos dalykus. Ir uh, Panui Bekeriui galiu pasakyti, kad solidarumo kol kas čia nėra ta ramščių sistemoje ir žmogus, kuris e, turi geras pajamas, nemažas pajamas, e, tai nėra tas e, žmogus, kuris man čia rūpėtų labiausiai. Iš tikrųjų reikia kreipti dėmesį kaip tik kitus. Ačiū. Mm, suprantu, kad buvo prašyta daugiau laiko tam tekstui renkti. Aš galvoju, kad Europos parlamentas turi atsakingai pažvelgti į savo pareigas. Iš tikrųjų, tekstas derinamas, rengiamas jau daugiau kaip metai. Tomas man prašo daugiau laiko, bet noriu priminti, kad tiek daug laiko buvo skirta e, šiam dokumentui todėl, kad ekonomikos humanitarinių reikalų komitetas dar dirbo to klausimu, taigi ir taip jau daug laiko yra skirta Tai labai svarbu, kad kovo 20 jau kompromisai būtų svarstomi. Jei tai bus neįmanoma, tada mes iš naujo pamastysime apie šį klausimą, bet na, kol kas dirbkime taip. Dėkuoju poniai e, Makintirti, Makir, kad jis sutiko perkelti jos klausimą po pietų nes dabar jau uh, turime ekspertus, kurie atvyko į klausimus. Dėkoju, kad jie atvyko <laughs> ir dalyvavo mūsų diskusijose, nes e, jos irgi kažkiek svarbios darbuotojams per sieną. Taigi, iš karto periname prie e, klausimų, kurie yra svarbus, kadangi nagrinėjame uh, Tomas Man rengėm savo iniciatyvos pranešimą. Tomas Hendel, atsiprašau, vėl suklydau. Uh, E, dėl kolektyvinių dėrybų per sieną ir socialinio dialogo tarp valstybinio. Prieš e, suteikdama žodį mūsų keturiem kviestiems svečiam, labai trumpai dar suteiksiu žodį pranešėjui, kad jis galėtų, na, ne savo pranešimą pristatyti, bet kad aiškiai pasakytų pranešėjams, uh, ko jis iš jų tikisi, kad mes galėtumėm po to konstruktyviai dirbti. Taigi pranešėjau tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, trys minutės nėra tiek daug, bet žvelgiu optimistiškai. Šiandieną klaus, vykstančio klausimo tema yra viena svarbesnių iš tikrųjų darbo rinkoje ES. Bet aišku, tai nėra nauja. 2006 metais buvo vienas pranešimas, 2008 metais kito parlamento nario kitas jau pranešimas, kur yra nagrinėjami, te, nagrinėjami tie patys klausimai. Tai yra socialinio dialogo statusas, nes jis dabar tikrai smarkiai pakitęs yra uh, E, žymiai svarbesnis socialinis dialogas, jis labiau akcentuojamas, dėl to e, reikia galvoti ir apie tai, bei nepamiršti ir to, kad ir be abejo pramonės dalyvių tarpusavio santykiai keitėsi. Ir Europos Sąjungoje veikiančios įmonių e, darbuotojų tarybos tikrai jau dirba veiksmingiau negu dar prieš keletą metų. 224 protokolai atitinkami sudaryti 144 įmonėse, tai daugiau mažiau Europ, europinės įmonės. E, panašiais klausimais, vadinasi, yra deramasi ir tiesa, ne pats gal suformuluosiu mintį, bet e, pacituosiu vidaus reikalų generalinio direktorato um, vieno dokumento tekstą. Vicky Laval ir kitos bylos susijusios su e, laisvų darbuotojų judėjimu iš tikrųjų e, turėtų būti akcentuojamos ir nereikėtų pamiršti būtent darbuotojų tame kontekste. Mes dabar norime tiesiog įvertinti galimybės ir sus sunkumus, keblumus, kuriais susidurame, aš įsivaizduočiau, kad galima sudaryti tarp tautiniam socialiniam dialogui net ir europinio masto susitarimą atitinkamą, kad būtų toliau konsoliduojamas, tvirt, stiprinamas tas socialinis dialogas ir tikiuosi, kad ekspertai pateiks mums tuo klausimu savo nuomonę. Manyčiau, net ne viena problema yra E, su kuria čia, čia susidurėme ir, ir dėl kurių prašysime pasisakyti ekspertus. Pavyzdžiui, tai, kad kiekviena valstybė narė palaiko visai skirtingą pramoninių santykių reglamentavimo sistemą ir ji galioja būtent tik jos teritorijoje, taigi kaip galvoti čia apie tą tarpvalstybinį lygmenį. Be to ir kitos kai kurios sąlygos valstybėse narėse labai smarkiai e, skiriasi ir Aišku, į darbo rinkos ir socialinės sistemos kūrimo principus negali kištis ES, tas paliekama valstybėms narėms, bet vis dėlto e, kaip čia elgtis. Ir dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad nors ir įmonių darbuotojų tarybos egzistuoja, vis dėlto e, minimalus standartai kartais yra apeinami ir, ir visos neigiamos pasiekmes yra vis tiek suverčiamos darbuotojams ir tiek savo ruoštų pasakysiu, kad liktų pakankamai laiko ekspertams dar sudalyvauti šiame klausime. Būtent jų ir norime šiandien išklausyti. Dėkuoju keturiem ekspertam, kad jie atvyko pas mus. Visų pirma, e, Johan Horn, jūs vadovaujate į G Metal e, vietos organizacijai Ingolštate. Vokietijoje, mes turime jūsų biografiją savo aplankose, taigi jums septynios minutės. Oh, wo muss ich da sprechen? Funktioniert das jetzt? Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už kvietimą apsilankyti šiame klausime ir pasidalyti savo patirtimi, savo skuptą informaciją apie tarpvalstybinės kolektyvinės darybas ir socialinį dialogą. Keliaujant per Europą, matyti daugia nacionalinių koncernų įmantrus, įspūdingi pastatai įmonių būstinių, bet jų architektūra gana vienoda. Tačiau ne tik pati architektūra pastatų vienoda. Iš tikrųjų, net ir sąranga pačių įmonių gana panaši. Panašios struktūros yra sukūriamos įmonių viduje. Vadovaujamasi tais pačiais modeliais, e, išorinis ir e, vidinis e, lankstumo mastas yra tas pats iš tikrųjų ir visoje Europoje tas matyti. Visa įmonių kultūra yra orientuota į motininę įmonę ir, ir visose jos dukterinėse gamyklose, pavyzdžiui, yra taikoma tas pats. Tas galioja jau vien pačiai kalbai, nes neretai dokumentai yra formuluojami būtent motininės įmonės e, įsisteigimo būstinės e, vietos kalba. Taigi visą tai turi įtakos darbuotojams ir darbuotojų atstovams, o pati istorija ir kultūriniai ryšiai vis dėlto pramonės rytyje skiriasi valstybėse narėse. Ir čia konkrečiai norėčiau pristatyti e, praktinio pobūdžio pavyzdį iš savo darbo patirties. Atstovauju šiuo metu 44 tūkstančiams darbuotojų IG Metal įmonėje ir, ir profsąjungoje ir um, Audi yra viena didžiausių darbdavių mums. Čia dirba 35 tūkstančiai maždaug mm, žmonių. Ir dėl to, aišku, tarpvalstybinės kolektyvinės dėrybos yra labai svarbios. Dar vienas pavyzdys su Vengrija susijęs Audi. Šiuo metu stato gamyklą Vengrijoje, tai yra variklių gamykla. E, Ir dabar ketinama išplėsti tą gamyklą iki tokio lygio, kad jau būtų gaminami ir patys automobiliai tenai. Darbuotojai sutarė dėl to, pritarė tam, kad tai būtų daroma ir šiuo metu vyksta tas visas perkelimas gamybos procesų į Vengriją. Ir yra tariamasi dėl to tiesiog, kaip, kokiu būdu būtų gaminamas tas jau visas automobilis. Ir struktūros ir procedūros bus analogiškos kaip ir Vokietijos gamyklose. Audi siekia tuo, kad įmonė Vengrijoje veiktų lygiai taip pat kaip bet kuri kita Audi įmonė Europoje, kad e, valdyba vėliau tiesiog galėtų numatyti, kur yra pigiausias gamybos procesas. 2014 metais jau turėtų pradėti veikti e, ši gamykla, o taip pat beje yra viena ir čia Belgijoje. Mano manimu visai suprantama tai, kad įmonė stengiasi dėkti tam tikrus veiklos savo standartus, gamybos standartus ir bando juos išnaudoti visapusiškai turimas galimybės, tačiau įmonių vidaus struktūra ir, ir darbo procesai, jų specifika gali būti skirtingi valstybėse narėse skirtingose. Ir konkurencija čia tada vyksta jau nebe gamybos lygmenių, bet grinai darbo sąlygų e, kontekste. Ir tas pasakyti ne, ne tik apie didžiuosius gamintojus, bet taip pat ir apie tiekėjų įmonės smulkesnės. Nes, pavyzdžiui, 20. Nes, pavyzdžiui, apie 80 procentų vertės e, automobilio detalių yra pagaminama būtent e, tiekėjų įmonių. Be to, yra nemažai ir įmonių, gana tartutiniam kontekste veikiančių, e, kurios teikia įvairias logistinės e, paslaugas ir, ir, ir veikia lygiai tais pačiais principais. Taigi, išlaikant tas pačias sąlygas, dėl trūkstamų tarpvalstybinių dėrybų ir susitarimų, be jau konkrečių spet specifinių elementų būdingų tai šaliai, atsiranda visai skirtingos darbo sąlygos darbuotojams. Pavyzdžiui, ilgesnis darbo laikas yra numatomas individualus. Yra tiesiog neadekvačios darbo sąlygos numatomos, netgi iškyla pavojus darbuotojams, darbų saugos reikalavimų nebūtinai laikomasi visų tinkamai. Uh, ir įmonių darbuotojų taryboms tai yra pateikiama tiesiog kaip dalykas, kuriam privalu pritarti, nėra iš ko pasirinkti. Vadinasi, kartelė yra nuleidžiama žemiau ir tada jau tam toje gamyklos vietoje, kur yra pagaminamas produktas pigiau ir vėl um, e, vyksta vadinamasis spiralės efektas ir vis e, žemesni standartai yra taikomi. Todėl turėtų vykti tik tarp valstybinės dėrybos, kurios leistų užtikrinti tuos minimalius reikalavimus tinkamai ir, ir kol kas tikrai neužtenka vien tik tai konsultavimosi teisų numatytų dabar pagal dabartinę sistemą. nes svarbus yra visi darbuotojai. Visose demokratinėse ES valstybės narėse galioja atitinkami darbo įstatymai ir dėl to turi būti įmanoma organizuoti ir tarp valstybinį darybų procesą dėl tų pačių darbo sąlygų. Uh, remiantis įvairiais teisės aktais, nes mano manimu negalima tiesiog vieno sprendimo pritaikyti, vienos profsąjungos e, numatytų taisyklių, kadangi ir istorija buvo jau kitokia, tų pačių profsąjungų formavimosi ES šalyse. Tokia yra ta mūsų įvairovė ir dėl to reikia kurti kitas dar demokratinės struktūras, kad būtų galima uh, kaip nors uh, visas egzistuojančias sistemas. Ir tikrai negalima pamiršti reikiamų saugumo reikalavimų. Toks sažiningas darybų procesas turėtų lemti tai, kad eitų kalba ne apie konkurenciją dėl praščiausių darbo sąlygų, bet konkurenciją dėl geriausių produktų, dėl geriausios aukščiausios kokybės. Mano manimu, būtent tai iš esmės pagerintų pramonės įmonių konkurencinius pranašumus, o taip pat e, e, sustiprintų ir darbuotojų teisės tarptautiniu mastu. E, Dabar suteiksiu žodį ponui Ricardo Rodrygės iš Ispanijos, kuris yra darbuotojų asociacijos tarybos atstovas. Rodrygės, jums irgi septynios minutės, aš manau, kad jūs mums pasakysite tiksliau asociacijos pavadinimą. Ačiū, panė pirmikė. Man liepė kalbėti garsiai, aiškiai ir ne per ilgai. Na, paskutinė punktą turbūt garantuos tai, kad laiko taip trūksta. Taigi, aš atvykau čia šios klausimus, e, siekdamas pranešėjams teikti tam tikros informacijos. Kalbėsiu labai konkrečiai. Mano požiūrį reikia paliesti keturis klausimus. Pirmiausiai, pranešimo, rengiamo pranešimo antraštė. Reikėtų galvoti, ar iš tikrųjų turėtumėm kurti kažkokią tai darbinių santykių europinę struktūrą, europinę rinką. E, nuo pat ES sukūrimo pradžios, e, nuo pat tada, kai pradėti kurti akį komentarą, buvo padaryta daug svarbių žingsnių. Ir dabar mes turime iš tikrųjų daugybę įvairiausių veikiančių jėgų, kurios yra visuotinai pripažįstamos. Tai yra Europos komisija ir įvairios atstovaujamos institucijos, kurios veikia įvairios ligmenyse, e, pažiūrėjau, tarp sektorinėme ligmenyje arba sektorinėme ligmenyje arba šalių atskirų ligmenyje. Ir matome, kad e, Europinėme ligmenyje nusistovėjo įvairaus lygio dialogai. Tai yra sektoriniai sutarimai, tai yra socialinis dialogas, tai yra nacionalinio lygio sutarimai. E, taigi egzistuoja įvairūs lygmenys, juose veikia įvairūs veikėjai, įvairūs kontekstas, įvairūs turinys, įvairūs pobūdžio sutarimai. Tokia yra dabartinė struktūra. Ir nėra bendros sistemos. Tam, kad būtų sukurta europinė sistema, trūksta dviejų esminių elementų. Viena dalis tai yra leisti atitinkamoms veikėjų grupėms būti atstovaujamoms. Ir tai turėtų būti e, pripažinta visuotinai, galioti per visus pramonės sektorius ir visose šalise. E, Nes be abejo, gali kilti ir konfliktų, kada vyksta tokios darybos, todėl mums reikalinga tam tikra europinė erdvė, kuri leistų jau virš valstybinių lygmenių sumažinti konflikto aštrumą. E, nepakanka vien tik Europos teisingumo teismo. Reikėtų sukurti tam tikrą erdvę, kuri būtų e, grindžiama e, prevencinių ginčių sprendimu, o ne vien tik tai Europinio teisingumo sistema. Na ir dar vienas dalykas, kurį aš minėjau, e, paprastai neslaukia deramo dėmesio, tai yra būtent transnacionalinė arba tarpvalstybinė socialinė dimensija. E, Kalbama kartais apie transnacionalinės e, socialinės garantijas, e, dėrybas tarp socialinių partnerių ir panašiai, tačiau visą tai reikėtų sukonkretinti. Nes tokios transnacionalinės, tarkim, dėrybos ir sutarimai gali galioti tiek e, tarp korporacijų, tiek tarp valstybių, tiek tarp valstybių ir verslo. E, Naudojami ir kiti terminai, tačiau apie ką mes iš tikrųjų kalbame, kai kalbame apie transnacionalinę potencialiai galima e, kolektyvinio dėrėjimo sistemą, jai turėtų būti taikomos bent jau kelios minimalios charakteristikos. Su pirma, kalbama apie tai, kad e, turėtų būti veikiamos kelios valstybės narės, ne vienam. Toliau antra, sustarimai turėtų turėti poveikį verslui, kuris vykdomas irgi tarp valstybinių, pavyzdžiui, ES mastu. Arba galėtų apimti įvairius verslo sektorius, kurie pagal savo pobūdį yra nacionalinio pobūdžio, tačiau veikia konkrečiame sektoriuje ir tai juos vienyje. Taip pat visą tai turėtų būti e, apibūdinta ir e, veikiančių transnacionalinių mastų socialinių partnerių. Tai būtų viena iš būtinių charakteristikų. Gali būti ir kitų bruožų, pavyzdžiui, tarp valstybinio masto kolektyviniai sutarimai, kurie jau dabar galioja kai kur regionų mastu. Kada tam tikrame kontekste, sakysim, abiejose valstybės sienos pusėse yra sudaromas tam tikras sutarimas. Uh, kyla dar klausimas, kodėl reikėtų palaikyti tokį e, darbo santykių reglamentavimą tarp valstybinių mastų. Priežastis yra ta, kad jog esama tam tikrų įrodymų, jog sektorinis socialinis dialogas, nu, pavyzdžiui, vykstantis labiau instituciniam ilgmenyje, labai abejotinai e, parodo savo veiksmingumą nacionaliniu mastu tokio pobūdžio sustarimai, kurie daugiau ar mažiau privalomi šalims, dažnai taikant nacionalinėme kontekste reikalauja arba prašosi tiesiog geresnio užtikrinimo, geresnio vykdymo. Ir jeigu mes norime užpilti tam tikras spragas darbo santykių sistemoje ES mastu, mes turime be abejo galvoti, kaip visą tai įterpti į bendrą vidaus rinkos mechanizmą, kadangi tai leistų siekti tolesnės pusiausviros ir sumažinti tam tikrus disbalansus, kurie buvo minėti iki šiol. Kita vertus, e, tai duotų akivaizdžios naudos, kadangi tai visų pirma užkirstų kelią konfliktams dėl darbo santykių transnacionaliniu mastu, tai leistų staupyti ir laiko, ir pinigų. Ir taip pat e, šiek tiek palengvintų teismų krūvį, kadangi kalbame dažniausiai apie ginčius, kurie virsta teisminiais ginčiais. Na ir tokie transnacionaliniai kolektyviniai sutarimai, nors iki šiol ir nebuvo labai gausus ir lab... savo vis dėlto. Dabar irgi esame tokių sutarimų, kada konkretus verslo sektorius susitarė su multinacionalinio verslo korporacijomis dėl tam tikrų darbo sąlygų užtikrinimo, e, dėl kitų sąlygų. Ir tai būtų, sakyčiau, savotiška užuomas, kad tikram transnacionaliniam kolektyviniam sutarimui. E, be abejo, kyla klausimas, kokiame ligmenė mes galėtumėm sukurti tokią transnacionalinę kolektyvinių darybų sistemą. Aš sakyčiau, galbūt vertėtų kalbėti apie konkretų verslo lygmenį, nes mano kiti kolegos daugiau kalbės apie sektorių lygmenį. Aš manau, kad e, yra keltas elementų, kurios būtina atsižvelgti, jeigu kalbame apie transnacionalinės kolektyvinius e, darybas ir sustarimus. Pirmiausiai, reikėtų išsiaiškinti, kas yra besidarančios šalis, kas dėrėsis ir kas pasirašys. Tai yra viena iš problemų, su kuria nuolat susidurėma, kada mėginame giliau išanalizuoti visas galimybės ir kliūtis, kurios trukdo aiškiai apibūdinti tokį tarsi socialinį tinklą. Transnacionaliniu mastu, kaip žinote, veikia įvairios veikiančios grupės, įvairios Europos valstybėse e, šios organizacijos skiriasi ir nebūtinai visos turi pakankamų darybinių įgaliojimų ar pajėgumų, kad galėtų dalyvauti transnacionalinėse darybose. Be abejo, esama tam tikrų e, profesinių asociacijų, e, profsąjungų konfederacijos ir panašiai. Kai kurios šių organizacijų galėtų pasirašinėti tarp e, nacionalinio masto sustarimus ir taip pat prižiūrėti, kad jie būtų vykdomi nacionalinėme lygmenyje, nacionalinėme kontekste. Taigi, apibendrindamas, ponė pirmininkė, pasakysiu, kad yra du, dar du aspektai būtent sektorinėme lygmenėje reikėtų aiškiau struktūrizuoti visas formalias procedūras. Na ir pamėginsiu apibendrintai pateikti pasiūlymus pranešėjams. Jeigu bus mėginama sukurti Europos darbo santykių sistemą, tokia galimybė reikėtų pirmiausiai svarstyti tarp socialinių partnerių. Ir bet koks sprendimas, mano nuomonė, kuo jis bus labiau europinio masto, tuo jis bus naudingesnis, kadangi kils mažiau problemų įgyvendinant jį. E, tai užbandyta praktikoje ir aš manau, kad be abejo dėl instrumentų, dėl konkrečios priemonės reikėtų kalbėtis gale. Pirmiausia, mes turime įsiaiškinti, kokios yra problemos, kokios yra kliūtis, e, galvoti apie teisinę sistemą, o tą praktinę dalį palikti pačiai pabaigai. Bet kuriuo atveju, manyčiau, kad e, yra dar vienas atviras klausimas, kuris nusipelno skirų klausimų, tai yra, kokį poveikį tai turėtų bet kokiems e, teismų sprendimams dėl ekonominių ar darbo teisių. Kągi, dėkoju, toliau pasisakys Liucmiul, trečiasis mūsų svečias, kuris kalba apie socialinę politiką, socialinę atsakomybę, e, tarptautinį Europos socialinį dialogą. ir pirmiausiai kalbės remdamasis e, e, Vokietijos chemijos darbuotojų pramonės asociacijų patirtimi. Äh, Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, pirmiausia be abejo, nuoširdžiai dėkoju už kvietimą dalyvauti šios dienos klausime ir išsakyti savo poziciją. Nagrinėjama tema, iš tikrųjų labai puikiai idėja kartu su mumis, su socialiniais partneriais e, apskeisti informaciją, nes mes galbūt laikomės kiek kitokio e, požiūrio taško. Keletas pastabų iš pat pradžių. Aš esu chemijos ir farmacijos pramonės darbuotojų mm, asociacijos atstovas. E, mūsų darbuotojai dirba tikrai gana geromis e, sąlygomis, kiek žinau, e, tą galiu pasakyti ne tiek apie Vokietiją, bet ir apie kitas valstybės narės. Jiems yra gerai mokama už darbą, jie dalyvauja socialinės rūpybos sistemoje, moka mokesčius ir tikrai pavojingų darbo sąlygų ar netinkamų darbo sąlygų retai kada aptiksi mūsų pramonės sektoriuje. Mes e, manome, kad e, visą teritoriją apimančios kolektyvinės sutartys yra geriausias sprendimas, kurį gali pasirinkti darbuotojai ir darbdaviai. Na ir jau esame pasiekę tikrai nemažus darbo sąlygų standartus šiame pramonės sektoriuje. Jau ir europinių lygmenių vyksta socialinis dialogas, jau netgi keletą savaičių dirbame taip pat ir ties dialogo formavimu pasaulinėje arenoje. Jeigu kalbėsime apie tarptautinį socialinį dialogą ir tarp valstybinės kolektyvinės dėrybas e, ir tuos kolektyvinius sustarimus, tai be abejo reikia aiškiai minėti kriterijus, kurių turėtų būti laikomasi, jau ir kiti kalbėtojai tą pabrėžė, nes nėra kol kas apibriešties, vienareikšmės ir dėl to, dėl to egzistuojančių skirtumų gali kilti kai kurių papildomų keblumų. Taigi reikia ne tik aptokias frazes vartoti, bet sutarti dėl to, kad tikrai tai yra kompleksiškas dalykas ir jam reikia ieškoti apibrieščių ir terminų nusakyti. Mm, kitos problemos taip pat jau buvo minėtos. Tai yra pramoninių santykių tarp valstybių narių skirtumai esminiai. Aišku, galima dėl to tik apgailestauti, ypač jeigu siekiame didesnės e, sanglaudos, didesnio dėrėjimo tarpusavyje. Ir jeigu manoma, kad tai būtų naudinga, tačiau realybė vis dėlto yra. Būtent tokia įvairi ir ji nėra um, susijusi su konkrečiai politikais, darbuotojais ar darbdaviais, kurie to siektų, bet tiesiog mūsų šalis vystėsi skirtingai, skirtingai buvo priimami sprendimai įvairūs e, nacionalinių lygmenių per pastarosius kelis dešimtmečius. Ir tiek e, europinės, tiek nacionalinės institucijos tikriausiai irgi nesugebės visiškai suderinti e, visų tų skirtumų tarpusavyje. O jeigu vis dėlto to siekiama, tada pirmiausia reikėtų galvoti, galvoti apie europinę viziją, kaip galėtų atrodyti europiniai e, pramoniniai santykiai, nes kol kas modelių tikrai yra labai įvairių. Aš tikrai labai aktyviai remiu tarptautinį socialinį dialogą ir pats įmuos įvairių iniciatyvų, jau per pastarąjį dešimtmetį esu sukaupęs labai įvairios patirties keliose šalyse ir tikrai negaliu kol kas dar apčiuopti konkretesnių rezultatų, galvojant apie tokį tarp valstybinio masto kolektyvinį dėrėjimąsi. Uh, kol kas tai yra labai ilgas, e, sudėtingas kelias, kurį turėsime nueiti ir, ir turime dar pagalvoti apie tai, kiek prasmės iš tikrųjų e, yra siekti tokio visiško suderinimo Europoje. Galbūt kai kurios idėjos ir skamba gerai, tačiau realiai nebus būtinai tinkamai gyvendintos arba tiesiog ne, nepasitvirtins. Uh, Todėl vis dėlto reikėtų remtis labiau nacionaliniu lygmeniu tikriausiai ir nacionalinę darbo teisę bei pramoniniais santykiais, todėl kad tik atsiriamant nuo šio taško įmanoma diskutuoti dėl tokių pagrindinių darbo uh, sąlygų, kaip uh, darbo laikas, užmokestis ir panašiai. Nes kitaip uh, Tiesiog reikės kišti į tas pramoninių santykių sistemas 27 skirtingas egzistuojančias valstybėse narėse, o kažin, ar tai būtų naudinga ir, ir ar, ar pasiekiamas apskritai toks tikslas per ateinančius keliarius metus. Dėl kitų pranešėjo akcentuotų kertinių klausimų, gal kai kurioms mintims galėčiau paprieštarauti. Iš tikrųjų, darbdaviai nesistengia e, blokuoti pasitarimų įvairių konsultacinių procesų darbo tarybose, e, derantis dėl darbo užmokesčio ir kitų panašių dalykų. Diskusijos vis dėlto vyksta ir, ir gana tikslingos. Taip pat atmeščiau ir mintį dėl to, kad e, darbdaviai bando apeiti minimalius darbo sąlygų standartus. Kaip tik Savame suprantama, kad darbdaviai tiesiog privalo laikytis ES numatytų standartų ir netgi kartais e, imasi griežtesnių standartų taikymo. O jeigu kažkur nesilaikoma tų minimalių standartų, tai be abejo reikia įsikišti, reikia pakeisti tą situaciją, imtis sankcijų. Kalbant apie, kalbant apie socialinio dialogo stiprinimą, tai čia jau svarbesni tampa nebe standartai ir didesnis reglamentavimas, bet tiesiog aktualus tampa pasitikėjimo e, stiprinimas tarpusavio. Ir norint e, pasiekti pažangos, reikia tiesiog ir vieną, ir kitą socialinio dialogo pusę įtikinti tuo, kad tas dialogas turi prasmės, kad jis turi e, naudos abipusės. Ir mano manimu, kol kas iš tikrųjų egzistuojančių taisyklių pakanka, o praktinių lygmenių reikėtų labiau paraginti galbūt siekti to tikslingo socialinio dialogo. Ir dar dėl e, tarp valstybinių kolektyvinių sustarimų. Pobūdis tokių sustarimų kol kas nėra teisiškai reglamentuojamas ir visus teisinius aspektus numato būtent susitarančios šalis. Ir tikrai kol kas nėra numatyta jokių aiškių teisinių standartų, tie sustarimai E, kol kas sudaro mūsų paskaičiavimais tik apie 1 procentą visų tarp, tarp valstybinių mastų Europoje veikiančių įmonių. Ir tos įmonės, kurios pasirašė tokius sustarimus, iš tikrųjų patenkintos jų dabartinę formą ir tikriausiai net ir ne, neketintų imtis kažkokių kitų priemonių. Ir beje, turinys tokių sustarimų gali būti labai skirtingas. E, kalbama ne tik apie pagrindinės darbo sąlygas ir, kaip jau sakiau, yra atsižvelgiama iš tikrųjų yra ir į nacionalinius aspektus. O visiškai vieningai nuspręsti europiniu mastu, koks turėtų būti tas turinys tokių sustarimų, kokie turėtų būti įgaliojimai darybiniai, iš tikrųjų yra, matyt, vargiai įmanoma. Na ir apibendrindamas galiu teikti, kad e, turime skirti vieną vertus e, ambicingas galbūt vizijas ir kitą vertus e, mūsų laukiančią realybę ateinančių keliarių metų. Ir jeigu kalbam apie ilgalaikės vizijas, tai turime konstatuoti tą faktą, kad nebūtinai lūkesčiai visos ES piliečių yra vienodi, skirtingos nuomonės egzistuoja ir reikėtų apie tai tiesiog ne gražiai dailiai kalbėti, bet stengtis uh, kaip nors tarpusavėje suartinti arba tiesiog imti specifinių uh, priderintų priemonių, o bendri teisės aktai, uh, nurodymai, kaip turėtų vykti ta tarp valstybinės kolektyvinės dėrybos, tikriausiai nėra labai prasmingi, iš tikrųjų negalima pamiršti vis dėlto to nacionalinio ligmens specifikos. On aura la discussion après. Mais... Ačiū, po to bus diskusijos, bet prieš tai dar noriu suteikti žodį mūsų paskutiniam prelegentui, kuriam irgi labai dėkuoju, kad jis atvyko, tai yra Stefano Kolinių, profesorius politinės ekonomikos. Uh, Šventosios Anos aukštųjų mokslų mokykla Pisoje ir jis taip pat yra tarp tautinis vyriausias ekonomistas Europos mokslų centrėse Romoje. Uh, seven... Ačiū pirmininkė. Per septynės minutės gali daug ką pasakyti, bet nieko negali įrodyti. <laughs> Tokie du dalykai, ką norėjau pasakyti. Tai aš tiesiog kreisiu jūsų dėmesį į išsamų dokumentą, kurį esu parengęs ir kuris tiesiog bus pagrindas uh, tam, ką noriu trumpai dabar pristatyti. Su pirma, nepristatau jokios lobistų grupės, aš esu akademikas, todėl norėčiau tas diskusijas apsukti kitų kampų ir pažvelgti į kolektyvinio dėrėjimuose dėl atlyginimų ne į uh, Mm, tą etapą, kas į tas dėrybas sudedama, bet noriu pažiūrėti į jų rezultatą, kaip tai įtakoja mm, korekcijos procesus ir makro, makroekonominį disbalansą, kurį mes matėme euro krizės kontekste, e, tuos labai gilius, rimtus e, makroekonominio koregavimo procesus, kurie dabar vyksta. Taigi, dėrybos, kolektyvinės dėrybos yra labai svarbus elementas, nes regionį, sektorinį konkurencingumo pranašumą jis nulėmė ir taip pat turi, yra labai svarbus veiksnys pritraukiant investicijas. Aš sakyčiau, konkurencingumas yra tos sąlygos, pagal, kurioms esant galima pritraukti investicijų. Tai aišku, kad mm, darbo vienetos, vieneto kaina yra apibrėžiama ir poscentrinis bankas labai e, tvirtai akcentuojate ir politikos kuriejai taip pat apie tai kalbėjo iki 2008 metų mes tą matėme, tačiau dabar nuo 2008 ypač giliai krizę pergyvenančiose valstybėse iš tikrųjų viskas apsisuko visai kitaip ir dabar, kai pažiūri mm, į tų korekcijų priežastis, matai, kad visų pirma, aišku, čia dominuoja kolektyvinės dėrybos, tai yra nominalių atlyginimų pasikeitimai buvo daug svarbesni esminiai. A, produktivumo pasikeitimai, pavyzdžiui, atlyginimai, nominalus atlyginimai smuko Airijai, Graikijai, bet įdomu tai, kad dabar pradėjo jos aukti daug, e, atlyginimą aukti daugiau, pažiūrėjau, eurozonoje, Vokietijoje. Ar tai įtakojo kolektyvinės dėrybos dėl atlyginimo? Atsakymas ne. Atsakymas iš tikrųjų toks, kad sugrįžo Philips kreivė. Iki 2008 metų atlyginimų didėjimas iš tikrųjų uh, neatspindėjo, nereagavo pagal pasikeitimus su žimtumo ir nedarbo lygyje. Iš esmės viskas buvo susijęta su našumo kitimu. Tačiau nuo 2008 metų matome, kad um, užimtumas ir iš tikrųjų sumažėjęs užimtumas išaugęs nedarbas buvo labai svarbus atlyginimų nustatymui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime mm, grinai rinką paremtai, paremtus korekcijos mechanizmus mechanizmus, bet nėra korekcijos politikos e, aspektų čia prie, tame rinkinyje priemonių. Taigi labai įdomu būtų pažiūrėti e, į tai, kas e, prieštarauja galbūt intuityviam tokiam pamastymui, kad našumas bendrai Europos Sąjungoje ir Eurozonoje iš esmės sumažėjo per šį korekcinį procesą, išskyrus Graikiją, Portugaliją, Airiją, Ispaniją. Tačiau pelno marža e, kuri gaunama per dėrybą, dėrybų dėl atlyginimo procesą, tai yra, kad realios, realios algos išaugo mažiau nei realus našumas. Uh, reiškia, kad dar jeigu pažvelgi pračiau į konkurencingumą, dar turi pažiūrėti ir į kapitalo gražą, tai reiškia darbo produktivumas, atlyginimų nustatymas e, turi atsižvelgti ir į kapitalo produktivumą. Ir čia mes konkrečiai matome, kad kapitalo graža, kalbant apie euro e, zonas vidut vidurkį. Airija, Ispanija, Portugalija pagerėjo, o Niderlanduose, Suomijoje, Prancūzijoje pablogėjo. Maždaug to, tokio pat e, lygio išliko Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, su nedideliais pasikeitimais. Taigi toks būtų rezultatas atlyginimų nustatymo nacionalinių lygmenių, apie ką tik kiti prelegentai kalbėjo, kad tai yra labai svarbus dėrybų dėl atlyginimų elementas, tačiau labai svarbu į tai pažiūrėti ir korekcijas sektoriuose, ypač palyginant priekybinius ir nepriekybinius sektorius. Yra, m, prieš prieš seniai Frans Drifel parengtas dokumentas, kur buvo akcentuojama, kad dėrybos dėl atlyginimo dviem ekstremaliais atvejais, kai yra labai centralizuotas variantas ar labai decentralizuotas e, variantas, yra optimalus iš makroekonominio požiūrio taško, tačiau vertinant tarp sistemų, tai nėra labai optimalus variantas, netgi sukuria problemų ir ypač, kai turime bendrą valiutą. Tai Europinėme kontekste aišku, kad e, situacija dabar yra tarptų dviejų variantų ir todėl tie iškreipimai, kuriuos mes matėme iki 2008 metų ir kurie iki šiol dar kai kurie išlikė, dar labiau sustiprėjo. Taigi, tame kontekste čia būtų trys korekcijų kanalai, mm, galvojant apie konkurenciją konkurencinio pranašumo e, trūkumus, pavyzdžiui, atlyginimai, pelnas ir kainos. Jeigu korekcijos vyksta uh, sektorių kontekste, tai jeigu pažiūrime, pažiūrėjau, nepriekybinį sektorių ir atlyginimų korekcijas čia, tai čia kanalai, per ką korekcijos turi būti vykdomi, reikštų, kad tie ekonomikos sektoriai, kurie nesusiję su bendra rinka, kurie nesusiję su ES, kurie nesusiję su globalizacija, jaučia, kad jie kenčia. Tuo tarpu neprekybiniai sektoriai, kur mažiau našumo didėjimo yra, korekcijos daromos per pelną ir čia mažiau yra iš įmonių pusių nusiskundimo, kad jų pelno maržos sumažėjo. Bet kuriuo atveju, aišku, Mm, tai skatina euroskeptiškus, antieuropietiškus sprendimus politinėme kontekste, ar tai kairiųjų būtų euroskeptiškumas, pavyzdžiui, kai iškyla pavojus atlyginimas, arba dešiniųjų srities skepticizmas, jeigu, pavyzdžiui, pelno iškyla pavojus. Taigi, čia Melasin Samuelsen požiūris. Po būtų pritaikytinas dėl korekcijų kanalo. Tas, tame dokumente, kurį aš jums parengiau, Platin Samusen efektas būtų dominuojantis. Pavyzdžiui, eurozonoje bendrai, Prancūzijai, Airijai, tarkim, atlyginimai mažėtų Italijoje, Graikijai. Įdomu, kad Ispanijoje jie buvo daug maž tokie patys galbūt ir sunku buvo numatyti tai, pavyzdžiui, pasižiūrint į anglosaksišką ekonomiką, tarkim, JAV, o tuo tarpu Italijoje pelnas išaugo nepriekybinėme sektorio, Graikijoje taip pat pastaruoju metu, Ispanijoje išliko tas pats lygis, tuomet e, Junktinė karalystė ir JAV, ten buvo mažėjimas e, nuo krizės pradžios. Tai reiškia, kad uh, reikia taip pat ir labiau koordinuoti mm, skirtingus sektorius, siekti lyderių pozicijų, kad būtų iš tikrųjų dernama ta situacija tarp priekybinių, neprekybinių sektorių. Ir pažiūrėkime į Šiaurės Europą prieš krizę. Uh, ten dėmesys buvo sutelktas į mažesnį atlyginimų didėjimą gamybiniam sektoriuje, pietuose buvo daugiau didėjimo paslaugų sektoriuje. Tai Mm, dabar um, skirtingi tie um, dėrybiniai dėl atlyginimų variantai, ką reiškia? Tai reiškia, kad kai yra dėrybos per e, sieną, pavyzdžiui, vairiose um, sektoriuose, kaip kiti prelegentai kalbėjo, nėra tai pakankamai, kai yra bendra e, valiutos zona, reikia antras dalykas nuoseklaus požiūrio į bendros valiutos zoną. Ir Todėl būtina atsižvelgti į darbo jėgos produktivumą, kapitalo produktivumą ir paskirstimo poveikį tarp kapitalo ir darbo jėgos, taip pat ir tarp regionų, tarp valstybių, tarp sektorių. Tai reiškia, kad dėmesį reikia sutelkti į tarp sektorinį um, atlyginimų derinimą bei atlyginimų derinimą sektoriaus viduje. Toliau makroekonominis dialogas tai, nuo 99 metų nedavė rezultatų, kaip mes matėme tą disbalansą balansą ir priežastis buvo ta, kad jis buvo pernelyg nepastebimas tarp finansų ministerijų ir socialinių partnerių. Man atrodo, jį, jį reikia labiau išviešinti, pakelti iki Europos parlamento lygmens, kad iš tikrųjų tai būtų aiškus signalas visoms dėrybinėms pusėms Europos Sąjungoje. Dar galutinis dalykas, tokia taisyklė dėl atlyginimų nustatymo, kuri plačiai priimama, kad nominalus atlyginimai turi aukti atitinkamai su nominalaus produktyvumo augimo ir ACB infliacijos tikslu, rodikliais. Mano patirtis rodo, kad to vien nepakanka, galbūt to pakanka ECB, bet to nepakanka, jeigu norime užkirsti kelią disbalansui, reikia atsižvelgti ir į kapitalo produktyvumą. Ačiū. Merci beaucoup. Il nous, laisse, il nous reste avec les interprètes. Mes turime dar 12 minučių, kuomet dar turėsime vertimą pakeitimą. Turiu tris norinčius pasisakyti ir dar pranešės. Aš labai prašau jūsų kalbėti labai trumpai, nelgiau dviejų minučių Moran Chartier ir paskui Kristensen. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad organizavote šios klausimus, dėkoju mūsų prelegentams. Mm, šiuo krizės laikotarpiu matome, kad yra tokios trys temos, kurios yra itin svarbios e, socialinio dialogo kontekste. Visų pirma, tai tai, kad būtina kurti socialinę Europą, užtikrinti socialinę sanglaudą tarp 28 valstybių narių. Ta problematika mums yra vis dar labai sudėtinga turint omenyje, kokie yra skirtumai, čia aš plačiau apie tai ne, nekalbėsiu. Antras dalykas dėl ko labai nerimaujame, tai yra užimtumo raida, nes socialinis dialogas, bet lygiai taip pat ir mūsų tikslai, tai yra, kad uh, darbo vietų būtų daugiau, kad būtų taip pat, e, kurio darbo vietas prisitaikoma prie tikrų poreikių, tai aišku, reikia socialinio dialogo ir visi turi būti mobilizuoti. Ir trečias elementas, kas mano manimo yra labai svarbu, tai svarbu išsaugoti ir stiprinti Europos konkurencingumą. Taigi, socialinis dialogas e, turi uh, tuos tris tikslus padėti pasiekti, tai yra e, socialinio modelio kūrimas, e, e, konkurencingumo stiprinimas Europoje. Ole Kristensen. Ole Kristensen. Formand og tak for til. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų svečiams už jų indėlį. Na, iš tikrųjų, įdomu ir tai, kad pažvelgus darbuotojų akimis jie pageidauja tolesnio socialinio dialogo, kad būtų e, įvesos naujos taisyklės, to tarpu darbdaviai nori kaip tik laisvės konkurencijos sąlygoms elgtis kaip tinkami. Taigi kyla klausimas, kokios ES mes norime. Mes norėtumėm Europos, kurioje, tiesąkant, apsimokėtų dirbti ir visi, kas dirba, galėtų išlaikyti savo šeimas, įsilaikyti patys ir e, planuoti savo ateitį. Na, kita vertus, be abejo, galbūt galima būtų ir taip pat ir rinktis valstybę, kurioje pragyvenimas yra tinkamiausias, pigiausias. E, tačiau manau, kad Europos Sąjunga neturėtų tapti tam tikrą iškreiptą viziją. Bendrovės turi tas pačias gamybos formas, naudotos pačius metus daugiau mažiau ir panašiai. Taigi, kokie yra kaštai susijęs su darbo jėga, jeigu norime užtikrinti konkurencingumą. Turime pirmiausia užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pragyventi iš to atlyginimo, kurį gauna. Ir aš suprantu, kad valstybės narės tarpusavyje gali konkuruoti. Tam tikros valstybės narės, kurios dabar e, labai sėkmingai gamina, norėtų turbūt išlaikyti savo bendrovės ir savo darbuotojus, kita vertus, kitos šalis tarsi bando juos persivilėti pas save. Reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą visame šiame procese. Iš tikrųjų, dėl to manau, kad diskusija, kuri vyksta, yra labai svarbi. Manau, kad Tomas Andel e, pranešimas yra labai svarbus būtent dabar, kai kalbame apie e, ekonominės monetarnės sąjungos gilinimą ir man atrodo ta mintis, kad šiai ekonominė monetarnė sąjunga reikia suteikti ir socialinį ramsti, tai idėja jau yra, bet aišku, reikia dėl jos dirbti, reikia tą idėją pamaitinti konkrečiais dalykais. Taigi, aišku, reikia galvoti apie tą nacionalinę praktiką ir, ir, ir specifiką, bet jeigu nejudėsime į priekį, tai aišku, kad um, socialiniai partneriai, darbuotojai ir bus įstrigę toje situacijoje ir, ir jie mokės visą tą kainą. Uh, jeigu visi pinigai keliauja tik pelnui ir nelieka e, atlyginimams, ekono, tokioje ekonominėje situacijoje, aišku, kokia yra kokie yra padariniai. Socialinis dialogas būtinas ir čia du dalykus paminėsiu. Mes atidžiai analizavome mm, jeigu taip galėčiau sakyti, konkrečiai, praktiškai pažiūrėjome e, į darbą per sieną, būtent e, buvo ir globalizacijos fondo čia, pavyzdžiui, svarsimas. E, dėl, tarkim, atveju, tai buvo įmonė, kuri gamino mm, kompiuterius Airijoje ir buvo uh, gavusi ir pagalbą iš ES, ir iš e, konkrečiai valstybės, ir išsikėlė į Lenkiją. Ir ten jau pradėjo gaminti nešiomus kompiuterius, o ne stacionarius. ir nei vienos, nei jokios profsąjungos, e, nei vienoje toje e, gamykloje. Paskui antras atvejs Nokia įmonė užsidarė Vokietijoje ir atsidarė e, Rumunijoje, paskui Rumunijoje uždarė gamyklą ir išsikėlė į Kiniją. Dar net, į, iš, net neužbaigusi viso darbo Rumunijoje. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, e, komisaras Tajanė praeitą e, savaitę surengė apalaus salo diskusijas dėl metalurgijos. Tajanė taip pasitaisau. Ir komisaras pradeda diskusijas ir sako, ArcelorMittal turi sustabdyti gamyklos uždarimą tol, kol jis dar nėra parengęs mm, veiksmų planų. Ir ArcelorMittal pasako, komisija turi mum padėti kovoti su um, mokesčių sukčiavimu ir Lenkijoje, nes mes ten uždarysime irgi gamyklą. Taigi, štai, iš tikrųjų, tie, tie dalykai tokie dideli, kad neįmanoma jų suvaldyti. Ir, pavyzdžiui, ta mintis, tarkim, Europos lygmenių sukurti darbo inspekciją, kad būtų, aišku, atitinkamai tarp darbo inspekcijų nacionalių koordinavimas ir kad būtų galima konkrečiai pažiūrėti, kas darosi, kai darbuotojai perkeliami, kai, ar yra laikomasi bendro požiūrio. Uh, Ir kaip galima užtikrinti, kad Europos socialinis dialogas realiai vyktų, nes e, vienas dalykas, aišku, kažkokia tai idėja paleista, bet jeigu ji yra tuščia, jeigu ji neturi kūno, tai uh, nieko ji neduoda, aišku, gruodžio taryba vienas dalykas, bet reikia organizuoti konkrečiai, paskui tas darybas, kad jos vyktų per sieną, taip vėl aš atsiprašau, kad ir pati viršėjau pasisakymo laiką, o dabar suteikiu žodį mūsų pranešėjai. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai trumpai noriu nuoširdžiai padėkoti ekspertams už skirtą laiką, už pasisakymus šioje diskusijoje, nes man atrodo tikrai juos bus galima atsižvelgti per būsimą laikotarpį skirsimą šiems darbams ir aišku matyti jau, ką galima pasiekti ir ko ne šiam kontekste. Tikrai mes nenorime suderinti visiškai iki pat smulkmenų, iki kokio nors lygio europinių standartų šioje srityje. Iš tikrųjų, tai jau peržengtų net ir mūsų komiteto ir apskritai Europos parlamento darbo ribas, kompetencijos ribas. E, to nenuneiksime. Bet vis dėlto reikia numatyti tam tikras bendro pobūdžio taisyklės, apmatus tokių sustarimų sudarimui tarp valstybinių mastų, kaip, mastų, kaip yra sprendžiami ginčiai ir taip toliau ir panašiai, mes tiesiog teikiame pasiūlymus atitinkamus, pasiū, atitinkamus komisijai. Ir praėjusiais metais e, sausio mėnesį buvo užbaigtas ekspertų darbo grupės e, darbas ir pateikti rezultatai. Ir, ir būtų gerai, jeigu būtų pateikti darbo rezultatai atitinkamam generaliniam direktoratui, kad būtų galima naudotis tais duomenimis ir, ir tais pasvarstymais, pavyzdžiui, ir man rengiant pranešimą, kai reikės pagalvoti apie tai, kaipgi galėtų atrodyti e, tokia galima kuriama sistema, kokie kertiniai jos punktai, aspektai ir kaip visa tai dėrėtų su apskritai mūsų su, suvokimu apie socialinio dialogo koncepciją. Ačiū ir dabar žodis mūsų svečiams. Euh, John Orn. Euh, John Orn visų pirma. Trim minutėm. Na ir aš stengsiuosi trumpai. Apibendrinsiu tiesiog tai, ką sakiau, apie ką kalbėjau. Ta perkelimo funkcijų ir įvairių darbų vykdymo politika įmonių. Aišku, yra dalykai, kurių nenuneiksi, jie yra labai svarbus, bet man rūpi, kad visuose valstybėse narėse būtų tinkamai atstovaujama darbuotojų interesams, atsižvelgiant į tam tikrą susidariusią specifiką. Tiesiog darbuotojus reikia į tuos procesus įtraukti tinkamai. Aš suprantu, kad tą padaryti yra sudėtinga ir nelabai prasmės turėtų viziją, kuriai galim, galime pritarti visi iš esmės, bet žinome, kad ji realiai nebus įgyvendinta, kadangi niekas nenori realiai nieko keisti. Aš manyčiau, kad reikia tokios demokratinės Europos siekti, kai visi darbuotojai traukiami į sprendimų prieimimus, nes didžiąją dalį laiko, aišku, darbuotojai tiesiog įmonėje praleidžia ir susiduria su tomis e, dėl aršios konkurencijos susidarančiomis situacijomis, kad kolegos iš Junktinės karalystės, iš kitų šalių. Ir tos tendencijos reikėtų vengti ar stengtis užkirsti jai kelią Europoje. O Europos parlamentas tikrai galėtų prisimti atsakomybę už tos problemos sprendimą. Galbūt kaip tik dabar ir prasidės diskusija, išsirutulios diskusija dėl socialinės e, Europos ir, ir pagaliau pasieks visų mūsų širdis. Ar aš per greitai baigiau kalbėti? Ačiū, ačiū už tai, kad kalbėjote glaustai, nes dabar jau turėsime kalbėti tik angliškai. Na, kol kas dar vertėjai yra, tai dar galėsite, pane Rikardo Rodrygės, dar kalbėti ir savo gimtąją kalbą šiek tiek. Español. You speak English or Spanish? Spanish. Okay. <laughs> um, bien, eh, por referirme a lo que ha señalado el, el ponente del informe. Na kągi. Grįžtame prie to, ką pasakė pranešėjas dėl e, galimybių surenkti Europinę sukurti Europinę struktūrą kolkiniams tarpvalstybiniams sutarim, sutartims, sutarimams ir taip pat e, siekdamas paaiškinti šiek tiek arba nušviesti kai kurios kitus dalykus, kurie buvo paminėti. E, pasakysiu štai ką. Pirmiausia, be abejo, mes siekiame transnacionalinės vizijos. Nebūtinai reikia harmonizuoti ir suderinti visas jau egzistuojančias kolektyvinių darybų sistemas. Yra jau egzistuojančių kolektyvinio darybų mechanizmų, kurie nepakeičia visai kitų mechanizmų, nors esama tam tikro kolektyvinio e, aspekto, sakysim, kelionių išlaidų padengimas ir panašiai. Bet kuriu atveju tuos dalykus e, nori, nenori tenka derinti su nacionalinėmis e, kolektyvinių darybų sistemomis ir jų nuostatais. Tačiau dabar mes kalbame apie tai, kad reikėtų sukurti teisiškai teisintą ar ne, bet um, Europinį forumą, kuris e, leistų užtikrinti e, tarpvalstybinius kolektyvinius sutarimus ir darybas. Be abejo, tai nėra europinis e, prioritetas ir aš suprantu, kad esama kitų karštesnių klausimų, tačiau jeigu rytoj, pavyzdžiui, e, prancūzų multinacionalinė kompanija, korporacija pasirašys su atitinkamis profsąjungomis kitose valstybėse nesės tam tikrus uh, e, kolektyvinių dėrybų susitikimus ir paskiau dėl skirtingo interpretavimo ar kažkokio tai vietimo problemų uh, staiga įvyks uh, ginčas. Mes iš tikrųjų turėsime labai daug problemų nagrinėdami šitą ginčą tarp dviejų šalių veikiančių europinių mastų. Uh, tokio tipo sustarimų jau esama ir iš tikrųjų kyla daug problemų praktiškai tai gyveninant ir gali kilti labai rimtų problemų ateityje. Taigi bendriamas galiu pasakyti, kad e, Lisabonos sutartis, dabar galiojanti sutartis, antrajame 25 ir antrajame 35 e, e, punktuose numato galimybę kolektyviniam darybom europinių lygmenių. E, Taigi, savo darbe, savo projekto studijoje aš stengiuosi prisidėti prie šio proceso, e, siūlyti tam tikrus sprendimus tam, kad kolektyvinės darybos europiniu mastu galėtų e, būti galų gale e, praktiškai pritaikomas nacionaliniu lygmeniu. E, aš manau, kad reikėtų šios įtie rasti labai paprastų, labai aiškių formulių, kurios nesujauktų esamos sistemos. Neturime pradėti statyti namo nuo stogo Turime išsiaiškinti, kokios problemas dabar egzistuoja, kaip būtų galima į tai išvelgiant struktūrizuoti Europos kaltinių ribų sistemą. Ačiū už Jūsų konkretų atsakymą, ačiū vertėjams, kurie padėjo mums dirbti iki dabar, o dabar jau perėsime prie anglų kalbos ir panas Miul. What we've heard in the, in the discussion is very important. We really should ensure social dialogue